Ladies and gentlemen, welcome to our afternoon meeting. Ich darf Sie Ponios ir ponai, sveikinu susirinkusius į mūsų popietinį posėdį. Džiaugiuosi Jums galėdamas pristatyti mokslinių tyrimų generalinio direktorato generalinių direktorių pona Robertą Janą Smitsą. Taigi sveikiname Jūs, ponė Smitsai, ir suteiksime Jums galimybę uh, pristatyti savo veiklą, galbūt keletą politinių aspektų nušviesti, prašau. Much, uh, well, the, the chairman, uh... Ačiū, pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man yra labai malonu šiandien būti čia su jumis, užimant naujas pareigas, tai yra mokslinio tyrimų generalinio direktorato direktoriaus. Uh, pareigas. E, šis direktoratas užsisima ir inovacijomis. Mes, aš žinau, kad jūs pasikeitėt nuomonėmis su komisarė e, Gegen Quinn ir mes esame pasirengę bendradarbiauti, artimai bendradarbiauti su Europos mm, parlamentu, kuriant inovacijų politiką. Nesu naujokas, nesu naujokas mokslinių tyrimų srityje, taip pat nesu naujokas ir šiam komitete. Daug metų dirbo mokslinių tyrimų generalinėme direktor, direktorate ir tas pareigas užimdamas bendravau su daugeliu šio komiteto narių, su ponu Lokatelį, dėl politinių gairių septintai pagrindų programai, dėl bendradarbiavimo konkrečios pro, programos, su ponia Nibler taip pat dirbau Taip pat su Fenistel Roy dėl ryšių tarp struktūrinių fondų ir pagrindų programos, taip pat su daugeliu kitų šio komiteto narių. Taigi pastaraisiais metais daug turėjau kontaktų su jūsų komiteto nariais ir tie kontaktai visuomet buvo tiesioginiai, konstruktyvūs Ir nors ir ne visuomet sutardavom visais klausimais, visuomet dialogos būdavo konstruktyvus. Norėčiau dabar pateikti informaciją, kokia yra dabartinė situacija rengiant aštuntąją pagrindų programą, kad jūs susidarytumėt vaizdą, koks yra numatytas tvarkaraštis ir keletą žodžių pasakysiu mūsų, visie, mūsų mėgiamių klausimų, tai įtre klausimų. Kiekvieną dieną, kai aš ateinu į savo darbo kabinetą, itre yra ant mano darbo stalo, taigi šis klausimas vis dar yra labai aktuolus. Tačiau pirmiausia, šitą pasakysiu apie aštuntą pagrindų programą. Šiuo metu mes laipsniškai pradedame apmastyti aštuntą pagrindų programą ir pagrindinis indėlis yra tarpinis vertinimas septintos pagrindų programos, kuris šiuo metu yra ir vykdomas. Yra dešimties e, nepriklausomų ekspertų grupė sudaryta, kuri nagrinėja tai, kas buvo pasiekta e, vykdant septintą pagrindų programą iki šiol. Ir iki šio mėnesio pabaigos bus parengta jų nuomonė. Komisija pateiks komunikatą reaguodama į tarpinį vertinimą ir Ten bus patiktos tam tikros idėjos apie galimas korekcinės priemonės ir tame komunikate tai bus patalpintos ir mūsų pirmosios siūlomos priemonės dėl supaprastinimo. Žinau, kad ponia Kavalį jau dirbo rengdama pranešimą apie supaprastinimą. Taigi stengsimės tą pirmąjį derlių jau panaudoti ir pademonstruoti mūsų įsipareigojimą supaprastinimo tikslui. Matau, kad nemažai žmonių ateina, aš tiesiog tęsiu toliau. Matau, kad čia lankytojai renkasi. Toliau tęsiu kitus, aptarsiu kitus svarbius elementus, kurie bus įtraukti į būsimą pagrindų programą ir į biudžetą. Praėjusią savaitę komisija pristatė biudžeto peržiūros dokumentą ir jeigu išnagrinėtumėt šį dokumentą, pamatytumėt, kad inovacijoms ir moksliniams tyrimams skirta gana žymi ir svarbi vieta kuri dar kartą parodo, kad net, ne tik dabar, bet ir ateityje moksliniai tyrimai ir inovacijos bus mūsų politinės darbo atvarkės vieni iš svarbiausių klausimų. Taip pat kalbame ir apie daugiametę finansinę e, programą iki 2011 metų ir esame įstikinę, kad moksliniams tyrimams ir inovacijoms bus skirta tikrai svarbi žymi vieta. Vertinant Europos 2020 strategiją ir susidurdami su tais milžiniškais iššūkiais energetikos, energetikos srityje, senėjimo, sveikatos, aprūpinimo maistų srityje, manau, kad Europos strategija 220 turi būti tapti tuo instrumentu, kuris padėtų siekti už, užsibrieštų tikslų. Gegen Quinn komisarė komisaras, vice, vice pirmininko vaduotojas um, Tajani taip pat jums pristatys uh, savo nuomonę šiais klausimais. Moksliniai tyrimai turėtų apimti ir svarbius visuomeniai klausimų. Žinoma, politikai nustato darbo atvarkės e, tiek mokslinio tyrimų srityje, tiek kitų problemų, kurie liečia tiesiogiai visuomenę srityje. Tačiau mes turime atlikti tokius mokslinius tyrimus, kuriuos skatintų e, pramonės poreikiai, kad mūsų pramonės sektoriai liktų konkurencingi, taip pat farmacijos e, sektorius. Ir paskutinis dalykas, kuris taip pat svarbus, turime užtikrinti, kad ir toliau investuotumėm į mūsų mokslinių tyrimų bazę kad atskiri mokslininkai imtųsi iniciatyvos ir taip pat ir į didelės mokslinio tyrimų infrastruktūras investuoti. Ir turime labai rūpestingai apmastyti, kaip kursime šią pagrindų programą, kad kuo daugiau naudos gautų mūsų piliečiai ir galėtumėm išspręsti visus iškylančius iššūkius, o taip pat sustiprinti Europos pramonės konkurencingumą. Taigi mes esame įsipareigoję parengti ir plėtoti labai gerą, stiprią aštuntą pagrindų programą ir tikimės parlamento narių paramos. Mes manome, kad yra labai svarbu, kad suinteresuotosios šalis, mokslinė bendruomenė, pramonė taip pat turėtų savo žodį formuojant aštuntą pagrindų programą. Ir dėl šios priežasties antrą vasario mes pateiksime orientacinį politikos dokumentą, kur bus iškelti pagrindiniai klausimai, dėl kurių norėsime diskutuoti su suinteresuotomis šalimis prieš pradedant renkti aštuntą pagrindų programą. Norime ten iškelti fundamentalius klausimus, kuriuos visi kartu turime aptarti prieš formuojant, kuriant aštuntą pagrindų programą. Ir paskui pasiūlymas dėl šios pagrindų programos bus pateiktas jums, taip pat ir tarybai, iki metų pabaigos. Labai svarbus klausimas, kuriant aštuntą pagrindų programą, yra, žinoma, supaprastinimo klausimas. Mes negalime išvengti šios problemos ir šio klausimo, turime judėti į priekį ir esame dėkingi jūsų komitetui ir ypač poniai Kavalijos ir už jos parengtą pranešimą kur aiškiai nurodyta, ką reikia padaryti ir kaip reikia judėti į priekį. Priemonės, kurias jūs nurodėte šiame pranešime, yra labai įkvepiančios, labai skatinančios, galbūt pernelik plačiai užsimoš, užsimota, e, galbūt pernelik trumpi terminai numatyti, tai būtų sunku pasiekti, tačiau jūsų iškeltos idėjos mm, yra labai naudingos, kalbant apie nacionalinę atskaitomybės sistema ir manau, kad mes gana greitai daugelį jūsų iškeltų idėjų galėsime įgyvendinti. Tačiau su paprastinimo priemonės jos yra sudėtingesnės, galbūt reikės palaukti, kol bus parengtos naujos dalyvavimo taisyklės, jas turėsime parengti aštuntos pagrindų programos kontekste. Tačiau ta programa jau netrukus bus parengta ir kitų metų pabaigoje pasiūlymas dėl aštuntos pagrindų programos jau bus pateiktas tarybai ir parlamentui svarstyti. Taigi mes esame įsipareigoję supaprastinti tiek aš, tiek komisarė Gegen Kvin ir jūs tikrai galite pasikliauti mūsų e, pasirengimu bendradarbiauti. Nenorėčiau daug už, užimti laiko, ypač po pietų, tai tikrai nėra labai sveika. Taigi baigsiu savo pasisakymą klaus, klausimu apie ITER. ITER buvo diskutuota keliais atvejais. Tai yra klausimas vis dar svarbus, vis dar mūsų darbo atvarkės viršuje ir aš noriu paprašyti jūsų paramos, ieškant sprendimų šiam labai svarbiam projektui. Mes turime investuoti į ITER. Turime mm, investuoti į brandolių sintezės energiją. Mes neturime kitos alternatyvos. Ir jeigu mes galėsime iš tiesų realizuoti šį projektą, Tai gali būti būtent tas sprendimas, kurio mums reikia išspręsti energetikos problemoms Europoje. Ir ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir aš žinau, kad yra daug finansavimo problemų, yra daugybė valdymo problemų, tačiau mes pasirengę abiem šiais klausimais pateikti konkrečių pasiūlymų. Kalbant apie finansinį klausimą, jūs matėte mūsų pasiūlymą, mes parengėme komunikatą Liepos mėnesį, siūlydami ir prašydami papildomai 1,5 milijardų eurų šiam labai svarbiam projektui vykdyti toliau. Ir netrukus ateinačiam savaitėm aš jums pristatysiu komunikatą apie konkrečias priemonės, kurios padėtų sustiprinti valdymą, vadovavimą ITER projektui ir visas priemonės, kad šis projektas būtų realizuotas pagal numatytą biudžetą. 1,5 milijardai papildomų lėšų, kurių prašo komisija, yra labai svarbus. Ir čia mes kalbame apie 1,6 milijardus papildomus. Žinoma, yra daugelis kitų prioritetų - maisto sauga, sveikatos srities tyrimai. Ir visi tie klausimai bus atspindėti aštuntoje pagrindų programoje. Ir turėsime apsiriboti vieną, vienu trečdaliu visos sumos, kurios mes prašome, tai yra 1,5 milijardai eurų. Kaip aš minėjau, netrukus mes parengsime komunikatą, kaip pagerinti ITER valdymą ir kaip priemonės dėl sąnadų pagerinti ir aš mielai sugrįšiu vėl į jūsų mm, komitete ir 9 lapkričio mes taip pat svarstysime įter klausimus ir po kelių e, e, valandų aš vyksiu į e, biudžeto komitetą ir ten taip pat diskutuosime apie finansinius elementus šio projekto. Beje, turėčiau pasakyti apie ITER. ITER kainuoja 6,6 milijardai eurų. Ir tai prilyksta naftos suvartojimui per vieną dieną. Taigi, kai, ką mes išleidžiame vienai dienai suvartodami naftos, tas pats kiekis yra ITER projektų ir galbūt tai bus tas sprendimas, kuris padės išspręsti mūsų energijos problemas. Galiausiai Norėčiau pasinaudoti progą šiandien ir padėkoti poniai man, buvusiai šio komiteto nariai ir profesoriui Luksutė už darbą atly, atliekant, vertinant rizikos dalymosi finansinę priemonę. Tai yra priemonė, kurie, už kurią atsakinga Europos komisija ir Europos investicijų bankas, skatinanti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Aš stebėjau šią priemonę nuo pat jos pradžios ir manau, kad tai yra labai novatoriškas finansavimo būdas, neskiriant dotacijas moksliniams tyrimams ir netiesiogiai skiriant e, pinigus, bet suteikiant paskolas ir tokiu būdu remiant labai novatoriškus projektus. Aš sveikinu bedarbiavimą tarp Europos komisijos Europos investicijų banko. Tai yra labai sėkmingas bendradarbiavimas, labai veiksmingas darbo metodas. Ir žvelgdamas į ponios mans, man pranešimą, aš galiu pasakyti, kad tai yra labai sėkmingas projektas, labai novatoriškas finansavimo būdas. Ir man labai malonu tai, kad ponia man siūlo mm, patvirtinti uh, antrą dalį finansavimo lėšų, tai yra skirtų šiai rizikos dalymosi finansavimo priemoniai, kad mes labai greitai galėtumėm padidinti lėšas skirtas moksliniams tyrimams ir sėkmingai skirti jiems paskolas. Tai tiek aš norėjau pasakyti, eidamas naujo e, mokslinių tyrimų generalinio diktorato direktoriaus pareigas. Ir dar kartą noriu padėkoti už man skirtą laiką. Ir aš tikiuosi gražaus bendradarbiavimo su jūsų komiteto nariais. Ačiū. Dėkoju Jums visų kolegų vardu. Yra keletas kolegų norinčių pasisakyti. Būčiau Jums dėkingas, jeigu kalbėtumėte kiek įmanoma trumpiau, kad liktų laiko dar atsakymams. Pane Rera Madurel, pirmoji užduos klausimą, prašau. Muchas gracias, señor presidente. Señor Smith. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Smith, sveikinu Jūs atvykus į, į šį komitetą. Jūs pirmą kartą lankotės mūsų komitete kaip generalinis direktorius ir atstovaujate mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinį direktoratą, kaip jis vadinsis nuo rydenos. Jūs palėtėte keletą svarbių klausimų, kurie bus svarbus mums ateityje, mūsų moksli, mokslo politikai. Kai kurie jūsų paliesti klausimai jau buvo anksčiau išsameu diskutuoti. Jūs paminėjote taip pat laikotarpio vidurio peržiūro, peržiūrą ir taip pat apie aštuntąją pagrindų programą kalbėjote, kuri taip pat yra labai svarbi. Norėčiau paliesti keletą aspektų, kuriuos jūs paminėjote ir užduoti keletą su to susijusių klausimų. Dėl supaprastinimo. Jūs minėjote šią temą ir mūsų pranešime yra kalbama apie tai, kad yra dvi priemonės. Viena iš jų yra e, kaštų pasidalinimas. Ir tai bus taikoma aštuntai pagrindų programai, tačiau yra ir kita priemonė, kuri nėra susijusi su kažkokiais teisiniais pokyčiais, kurią galima būtų taikyti iš karto. Taigi norėčiau užduoti klausimą susijusi su tomis priemonėmis. Tos priemonės, kuriems nereikia kažkokių teisinių pokyčių, ar uh, yra kažkokių priemonių, kurios, e, bus, kurios jau bus įgyvendintos dar iki pradedant įgyvendinti aštuntąją pagrindų programą. Taip pat minėjote, kad galbūt uh, aštuntai pagrindų programai bus padidintos lėšos, todėl norėčiau sužinoti kažkokius konkrečius skaičius, galbūt galite procentais pasakyti, koks bus tas lėšų padidinimas. Yra labai svarbu, kad e, didėtų e, finansavimas e, šioms programoms, kaip ir buvo kalbant apie šeštą ir septintąją pagrindų programą, nes yra svarbu pabrėžti, kad yra sunku įgyvendinti kažkokius pasiūlymus, kuomet tam yra neskiriama finansinių lėšų. Tačiau kita vertus, biudžeto didinimas e, taip pat yra neįmanomas nekeičiant tam tikrų procedūrų. Taigi, kaip Jūs galėtumėte pakomentuoti tą finansavimo padidinimą, e, lėšų iš biudžeto padidinimą? Toliau kitas mano klausimas yra susijęs su ITER. ITER yra projektas, kurį labai remia mūsų komitetas. Mes e, gavome dokumentą, kuriame kalbama apie peržiūrą dėl finansinės perspektyvos ir e, ten yra teigiama, kad e, dabartinė finansinė perspektyva nebus keičiama. Ar jūs galite pritarti tam, kas paminėta tame dokumente, ypač kalbant apie tokių projektų kaip įterfinansavimą? Toliau kitas klausimas. Norėčiau paklausti, kaip iš tiesų veikia ta sinergija tarp struktūrinių fondų ir pagrindų programų. Iš tiesų yra dar labai daug e, neaiškių klausimų susijusių su septintaja pagrindų programa. Pavyzdžiui, būtų įdomu sužinoti, ar įmanoma bus tas programas finansuoti iš kitų e, projektų lėšų. Bet galbūt apie tai galėsime kalbėti tuomet, kai įvertinsime laikotarpio vidurį. Toliau paskutinė pastaba dėl rizikos pasidalinimo. Jūs tai jau minėjote ir tai taip pat atsispindi atitinkamuose dokumentuose. Tai yra priemonė, kuri pakankamai gerai veikia ir mes tikimės, kad e, ta priemonė dar bus pristatyta, ją pristatys e, ponė man ir ponas Söti. Todėl e, aš tada po išklausius jų pristatymą užduosiu dar atitinkamų klausimų, tačiau vis tik reikia pasakyti, kad tas e, rizikos pasidalinimas jisai visai puikiai veikia, kalbant apie tam tikrus projektus, pavyzdžiui, apie stambius projektus. Bet pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie tam tikrus tyrimų projektus, rizikingus projektus, kurie yra geros kokybės, tai ne visuomet veikia, ne visuomet vyksta tas rizikos pasidalinimas. Taigi, kaip galėtumėte pakomentuoti, kokiems projektams tinka tas rizikos pasidalinimas, o kuriems ne? Ir kokiem projektam komisija skirs daugiau lėšų, galbūt galėtumėte tai pakomentuoti kadangi jau atvykote į mūsų komitetą, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dėkoju toliau, pane Kavalijo. Ačiū pirmininkė, ačiū generalinį direktoriau už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Pirmiausiai norėčiau patvirtinti ir padėkoti už gerą bendradarbiavimą su jumis, su jūsų tarnyba, mm, rengiant supaprastinimo pranešimą. Šis pranešimas yra tik tai pradžia ir jum, jūsų laukia didžiulis sunkus darbas, tai yra įgyvendinimas, supaprastinimo proceso įgyvendinimas, o šis procesas yra tikrai labai sunkus ir sudėtingas. Ir aš manau, kad savo kelyje jūs susidursite su daug kliučių. Ir tai yra aptariama ir jūsų komunikate, ir mano pranešime. Mes pasitikime jūsų pragmatizmu, jūsų vadovavimo įgūdžiais ir jūsų komanda, kuri yra labai įsipareigojusi gyvendyti šią darbo tvarkę. O mes iš savo pusės taip pat įsipareigojame, kad mūsų darbo tvarkėje pirmoje vietoje, pirmose vietose bus paprastinimo e, procesas ir stengsimės įveikti visas kliūtis, kurios iškils įgyvendinančią darbo tvarkę. Norėčiau pateikti Jums klausimą, ar Jūs galėtumėt konkrečiau nurodyti e, numatytą tvarkaraštį. Yra tam tikros priemonės, kurias numatyta iškart nedelsiant įgyvendinti, kurios nereikalauja pakeitimų kitose reglamentuose. Ir yra kitos priemonės, kurias jūs ketinate pristatyti peržiūrėjus septintą pagrindų programą ir rengiant naują aštuntą pagrindų programą. Kalbant apie vidutinės asmeninės išlaidas, kurios yra skiriamos mokslininkams, norėčiau jūsų paklausti, ar jūs numatote kokias nors kliūtis įgyvendinimui ir kaip mes galėtumėm jums padėti. Ir antras klausimas Kaip mes galėtumėtumėm turėti garantijas, kad dabartinė situacija vėl neiškils? Mes tikimės išspręsti dabar susidariusią situaciją, tačiau norime būti tikrai, kad tai nepasikartos, nes tiek, kiek aš suprantu, ši situacija iškilo ne dėl to, kad buvo kažkokie nenumatyti moksliniai rezultatai, čia kalbu apie įtrę projektą, bet dėl to, kad pritrūko kažkokių valdymo įgūdžių. Toliau, rizikos dalymosi priemonė. Turiu šiek informacijos, kad kai kurios valstybės narės neturi prieigos prie šios finansavimo priemonės. Gal galėtume tai pakomentuoti. Čia daugiausia kalbu apie mažesnės ir vidutinio dydžio valstybės narės kurioms yra sunku gauti finansavimą e, naudojantis šią priemonę. Dėkuoju. Ačiū, ponas Sukalas dabar. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ponas Smicas vėl atvyko pas mus į komitetą, jau anksčiau turėjau galimybės kitomis aplinkybėmis su juo bendradarbiauti, visą laiką buvau geros nuomonės apie jį, tačiau dabar su juo sieju didelės viltis. Panas Smits yra gerai informuotas, kadangi iš pat pradžių dirbo gyveninant įvairius projektus, puikiai su jais susipažinęs yra Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus. Norėčiau, kad ponas Smits mums patvirtintų, ar turi konkrečios informacijos apie tai, kaip mes e, elgiamės su Lisabonos strategija. Pageidaučiau žinoti, kaip įgyvendinome savo 2000 metais e, sukurta vizija 2010-aisiais. Siekime tapti pasaulio lyderę žinių e, visuomenės ir ekonomikos srityje. Dabar išsikėlėme naują viziją ir tikslą strategiją Europą 2020. Iš e, psichologijos srities žinau, kad egzistuoja įvairių vizijų, pranašyščių, e, poetų vizijų ir taip pat e, psichiškai nestabilių asmenų vizijos taip pat egzistuoja. Taigi norėčiau paklausti, kokią viziją šiuo atveju mes remiamės. Žinau, kad iš pat pradžių buvo tam tikrų struktūrinio pobūdžio sunkumų. Norėčiau keletą jų paminėti. Jūs, pavyzdžiui, teigiate, kad e, 75 procentai pasaulinių investicijų į mokslinius tyrimus vyksta ne Europoje. Taip pat jūs teigiate, kad e, Europos dalis investicijose mokslinius tyrimus taip pat mažėja Taip pat teigiama, kad kai kurios ES valstybės neblogai tvarkosi šioje srityje, nors Azijos valstybėse investicijos yra žymiai e, veiksmingesnės ir platesnio masto. Visi šie teiginiai yra svarbus, savaime suprantama, mes siekiame daug ir įvairių dalykų. Tačiau aš norėčiau, kad mes konkrečiau pasvarstytume, ko tikimės ir pamastytume, ko tikimės iš e, savo 2020 metų strategijos pasaulinės tendencijos rodo, kad Europos padėtis ateityje tik blogės, jei atsižvelgtume į krizę, į kylančios ekonomikos šalių užmojus, brik šalių užmojus, Taip pat turint omenyje, kad jūs esate komisija atsakingas už inovacijas, tai galiu teikti, kad moksliniuose tyrimuose šiame sektorioje yra svarbu pinigus paversti mokslu, o taikant inovacijas reikia vadovautis atvirkštiniu principu. Aš manau, kad mums reikia, tiksliau, mes turime vidutiniškai, e, vidurkį skaičiuojant geriausius universitetus Europoje, tačiau patys geriausi universitetai yra kitur. Taigi mums reikia siekti pačių aukščiausių tikslų ir geriausių rezultatų, taip pat ir Mokslinių publikacijų bendras skaičius yra didžiausias Europoje, tačiau pačios vertingiausios publikacijos taip pat yra skelbiamos kitur. <clears throat> Man būtų įdomu išgirsti, kokia yra jūsų Europos vizija ir kaip realiai būtų galima įgyveninti tuos gražius žodžius. Aš esu kilęs iš šalies, kur daug ir gražiai kalbama, tačiau trūksta galbūt konkrečių darbų, taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę kolega Hatsimarkakis. Galiu pritarti tik kolegai Zukalas, jam labai patiko jo žodžiai. Pirmiausiai sveikinu jūs naujose pareigose, linkiu sėkmės stengiantis ES labui. Galėčiau dabar kelti sutrumpinimų e, pristatyti, už kurios esate atsakingas. JRC e, e, technologijų platforma, inovacijų partnerystė, RSFF, netgi būdamas parlamentaru, kuris taip pat atsakingas už šios klausimus, aš dažnai pasim, pasimetu pats. E, taip pat ir programų gyvendinimui yra nustatytos įvairios tarpusavyje susijusios ir susipinusios gairės ir Manau, kad tas pasirinktas požiūris supaprastinti viską vien jau dėl šių mano minėtų sutrumpinimų yra absurdiškas. Galėtumėte galbūt man įvardinti bent vieną projektą, kurį galėčiau pristatyti Europos piliečiams kaip tikrai europinį projektą. ITER ir Galilėjo prašau neminėti, nes šiuo metu e, tie projektai verdinami neigiamai. Aš noriu pasakyti, kad mes negalime savo leisti mokslinio tyrimų susiskaldimo ES, jeigu ES bent jau sugebėtų sutelkti visas moksliniams tyrimams skiriamas lėšas ir 7 pagrindų programoje tos lėšos sudarė 50 milijardų eurų tam, kad nustatytų, kur ta, tie moksliniai tyrimai yra vykdomi, kad būtų išvengta išvengta duplikavimuose, tai jau būtų gerai. Tuo tarpu duomenų banko vieningo neegzistuoja ir mes negalime <clears throat> tokio e, įvertinimo atlikti. Taigi pirmiausia, noriu paklausti, kaip būtų galima tokią informaciją susumuoti ir kaip būtų galima gyventi tikrai plataus masto menulio užkariavimo projektus, kuriuos būtų galima pristatyti Europos piliečiams. Galima būtų tokių projektų įsivaizduoti sveikatos apsaugos srityje, pavyzdžiui, kovoje su, kovos su vėžiu srityje. Jungtinės valstijos tokius projektus vykdo. Mes tuo tarpu netgi tokių tikslų nesame išsikėlę, taigi reikia atitinkamų idėjų dėl ITER. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad amerikietis sureaguotų posakiu I hear you, aš jūs girdžiu, tačiau mūsų parlamentui jau atsibodo tik tai atremti kaltinimus dėl to, kad komisija ir valstybės narės nesugeba tinkamai gyveninti ir valdyti projektų. Aš dirbu biudžeto kontrolės komitete, kuomet mes analizuojame tai, kas vyksta su ES lėšų panaudojimu. Mes penkis kart daugiau sumokame Europoje už tokius projektus kaip ITER nei Japonai, amerikiečiai ar kiti. Todėl ITER ir buvo Europoje įkurtas, tuo tarpu mes, jeigu galėtume penkis kartus daugiau E, turėti penkis kartus didesnę sprendimo teisę, tai galėtume būti patenkinti, tačiau taip nėra ir tokių projektų kaip SIP arba e, septintosios ar aštuntosios pagrindų programos mes negalime pakeisti taip, kad ITER būtų įgyvendintas tik tai po 30 metų mes tikrai negalime savo to leisti ir turime labai atidžiai viską analizuoti ir kontroliuoti, o jums tuo tarpu linkiu sėkmės, kolega Glantė, dar penki kolegos užsiregistravę kalbėti ir ketvirtą valandą baigsime šį klausimą svarstyti. Pirmininkė, jūs esate įpratęs kad aš kalbu trumpai, galiu ponui Hatsimarkakiu pasakyti, kad esu vienas iš tų, kurie pritarė brandolių sintezės tyrimams, tačiau turiu pasakyti, kad tikrai reikėtų paskubėti užtikrinant tinkamą projekto administravimą ir valdymą, nes be to mes neskirsime papildomų biudžeto lėšų, mielai tą padarytume, tačiau reikia tinkamai valdyti projektus, apie Galilėjo jau nenoriu kalbėti, yra nemažai visokių gandų sklandančių, tačiau e, su jais susiję įvairūs valstybių narių interesai. Manęs e, Vokietijoje dažnai klausia mažų ir vidutinių įmonių atstovai, kurie džiaugiasi, kad mes numatome biudžete tam tikrą procentinę dalį moksliniams tyrimams mažose vidutinėse įmonėse. Ir e, tikimasi biudžetinių procedūrų supaprastinimo aštuntoje pagrindų programoje, tačiau mažos vidutinės įmonės labai sunkiai yra priimamos į įvairius didelius konsorciumus, tai yra tam e, tikras privilegijuotų įmonių klubas. Ar turite kokios nors informacijos apie tai, kad šie priekaištai ir nusiskundimai būtų pagristi? Ponas e, Kančia. Ačiū pirmininkė, ačiū direktorių. Visi apie jūs atsiliepia gerai todėl ir aš išreikšiu jums savo pasitikėjimą avansu. Mes dabar svarstame mokslinio tyrimų temą, kuri susijusi su labai didžiulė atsakomybė ir e, Čia kalba apie pramonės politiką, ieško būdų, kaip išeiti iš krizės. Vienas iš tų būdų yra mokslinius tyrimus daugiau remti. Ir aš manau, kad šio kritiniu nedarbo laikotarpiu mes galėtume žengti šią kryptimį, tačiau po žodžių turi sekti ir darbai ir mes turime iš tikrųjų E, užduoti svarbius klausimus savo. Ir e, esu įsitikinęs, kad šiandien pristatyti projektai, e, kiek kaip atėjom Galilėjo kosmoso įsisavinimo projektai, visi kalba apie tam tikras infrastruktūros revoliucijas, nebūtinai <clears throat> medžiaginio pobūdžio Manau, kad mes turėtume vis daugiau dėmesio skirti šiems klausimams. E, aš nesu įsitikinęs, kad čia kiltų pavojus, kam nors, jeigu mes e, vykdytume rimtas permainas. Taigi noriu pabrėžti štai, ką kalbėjome apie brandolių sintezės energiją. Tai yra labai uh, patraukli galimybė užsitikrinant e, energijos tiekimą ateityje. Galbūt mes galėtume e, įgyvendinti papildomą programą, kuri leistų geriau pasinaudoti ITER projekto patirtimi. Taip pat e, reikia turėti omenyje, kad tas projektas yra labai sudėtingas, reikia užtikrinti veiksmingą jo valdymą, tam yra reikalingi patyrę ir su darbu sugebantis susidaroti vadybininkai. Taigi tikiuosi, kad jūs atitinkamai pradėsite savo darbą, nes jūsų veikla yra labai svarbi mūsų ateičiai. Ačiū. Herr Smith, wir wollen Sie ja nicht betrunken machen, aber auch von unserer Seite nochmal herzlichen Dank. Nenorime jūsų apsvaiginti liaupsimis, tačiau taip pat ir E, savo ruoštų norime Jūs pasveikinti ir esame labai laimingi, kad Jūs pradėjote eiti šios pareigas. Laiko dėja turite nedaug ir turite iš karto pradėti spręsti esminius klausimus. Pirmoji klausimų virtinė susijusius su moksliniais tyrimais. Ir turiu pabrėžti, kad komisarės skirimas dėmesys šiems klausimams iki šiol buvo daugiau, mažiau nei pakankamas. Vardai yra nauji, tačiau biudžetas yra tas pats. Tai yra mokslinio tyrimų pagrindų programa ir turime iš karto pradėti diskusiją apie tai, ką reiškia naujovės, inovacijos ir kokios biudžetinės permainos tam yra numatyta. Dėl RSFF noriu pasakyti, kad parlamentas niekuomet nesipriešino šiai priemonė, mes tačiau e, savo laiku esame pateikia 30 klausimų dėl šios priemonės ir su ją yra susiję taip pat mūsų ateities prioritetai. Vertinu bendrai šią priemonę teigiamai, tačiau e, jos įgyvendinimas reiškia tam tikrą paradigmų pokytį e, kuomet daugiausia dėmesio skiriama pramonės projektų finansavimui ateityje. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tai nėra vien tik tai priemonė, tačiau reiškinti taip pat ir esminės perminas, apie kurias mes šiuo metu žinome nepakankamai dėl ITER. Noriu taip pat ir į kolegas kreiptis. Europos liaudės partija yra parengusi atitinkamą dokumentą dėl ITER projekto, kuriame yra pateikiami reikalavimai dėl valdymo struktūrų ir taip toliau nuo Lapkričio 11 dienos ne mes, bet kolegos iš biudžeto komiteto svarstys įter projekto finansavimo aspektus, todėl būtų labai svarbu, jeigu mūsų komitetas sutartų dėl bendros pozicijos um, struktūrinių klausimų kontekste prieš pradedant svarstyti biudžeto procedūrą ir parašytų atitinkamą laišką, kuriame ši pozicija būtų atspindėtų, nes 11 lapkričio mes galbūt rasime biudžeto sprendimą, tačiau ne politinį sprendimą dėl šio projekto. Dėl kolegos Hatsimarkakio iškelto klausimo GRC projektas. Mes e, bandome dabar sukurti tokią struktūrą mokslinio tyrimo konsultanto, e, kuri veikia Junktinėse valstijose jau kurį laiką. Ir noriu paklausti, ką tai turėtų reikšti jūsų generaliniam direktoratui, ar diskusija bus perkeliama iš vienos pakopos į kitą komisijos vidaus struktūrose, ar e, komisijos pirmininkas daugiau skirs tam dėmesio ir kokia turėtų būti e, šios institucijos konsultavimo institucijos ateitis, ar tai bus patariamojo pobūdžio institucija, ar turės kitokį statusą, tai yra klausimai, į kuriuos reikia iškoti atsakymą artimiausių metų. Kitas klausimas yra susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Mes turime diskutuoti atvirai ir garbingai, e, turime suspręsti, ko siekime. Viena vertus mes remiame plataus masto europinius projektus e, ir kad kolega Hatsimarkakis yra teisus, tačiau taip pat puikiai suprantame, kad tokiems plataus masto projektams visiškai netinka mažos ir vidutinės įmonės, taigi turime pasvarstyti, e, kaip mums e, reikėtų labiau didinti mažų ir vidutinių įmonių finansavimą ir dėl to nukentėtų projektų apimtis, jeigu tačiau apsispręsime dėl E, prioritetinių plataus masto projektų, tai turime e, rasti būdų, kaip juos įtraukti mažas vietinės įmonės, nustatant galbūt atinkamos kvotas. Kolega Pirilo dabar. Endė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pasisakysiu trumpai, kadangi generalinis direktorius buvo tik naujai paskirtas ir tik norydienos pradės savo darbą. Tai norėčiau kalbėti trumpai ir pri, priminti jums dar kartą, kad šiuo metu mes nagrinėjame du svarbius klausimus. Tai yra vidutinio laikotarpio programa ir aštuntoji pagrindų programa. Ir aišku, mes kalbėdami apie aštuntąją pagrindų programą neturime pamiršti tų problemų, su kuriomis susidūrėme rengdami ir gyvendindami septintąją pagrindų programą. Man atrodo, kad mes turime įvertinti praeitį, nes praeitie nebūtinai pasiekėme tų rezultatų, kurių norėjome. Toliau kitas dalykas mes turime skatinti užimtumą, siekti nedarbo mažinimo ir čia tikrai svarbu vaidmenį vaidins moksliniai tyrimai ir mokslas ir inovacijos. Taigi, pagrindinis tikslas turėtų būti, kad mokslinių tyrimų rezultatai turėtų kurti uh, naujas darbo vietas, pagerinti užimtumo situaciją. Būtent apie tai turėtume aktyviau pagalvoti. Na ir paskutinis aspektas yra supaprastinimas. Supaprastinimas yra geras dalykas. Jeigu mes iš tiesų supaprastinsime programas, tai paskatinsime Europos ekonomikos vystimasi. Tačiau kita vertus mes dabar tarsi susidurėme su tam tikrais išbandymais ir todėl norėčiau palinkėti Jums sėkmės. Dėkuoju toliau kolega Lamberts. Ačiū pirmininkė, iš mandagumo nepateiksiu klausimų, nes po penkių minučių turiu išeiti balsuoti į kitą komitetą. Ir galbūt Jūs, todėl nepateiksiu klausimų, nes Jūs negalėsiu išgirsti jų atsakymų. Retai taip atsitinka. Dėkoju. Taigi, ponė generalinį direktorių, prašau. Ačiū. Dėkuoju Jums visiems už komentarus ir klausimus. Manau, ponė Moderel teisingai iškėlė supaprastinimo klausimą, nes jis yra labai svarbus Jūsų darbo tvarkė, taip pat ir mano darbo tvarkėje. Taip pat tai atitinka ir ponios Kavalį klausimą, ko mes galime tikėtis dabar ir ko mes galime tikėtis vėliau. Tai, ko mes siekiame Tai yra greitų rezultatų, kurių galėtume pasiekti nekeisdami e, teisės aktų. Tačiau turime įvesti vidutinės personalo sąnaudas, e, vienkartinės išmokas mažoms vidutinėms įmonėms, taip pat nustatyti nuostatas dėl darbo tvarkos taisyklių suvienodinimo. ir komisija rytoj prims sprendimus dėl naujo sektoriaus įkūrimo, kuris užsimtų darbo tvarkos taisyklių kūrimu ir uh, kontroliavimu, kad tos taisyklės būtų suderintai vienodai uh, taikomos visose valstybėse narėse. Ir tos priemonės bus parengtos iki kalėdų, Ir, žinoma, reikės pakeisti dalyvavimo taisyklės, tai apima bendro sprendimo procesą, taip pat dalyvių apskaitos tvarka. Visi šie klausimai turės būti sprendžiami 2011 e, metų pabaigoje. Taip pat buvo kalbama apie biudžetą, apie pagrindų programą, aštuntą pagrindų programą, norėtų matyti didesnį biudžes, biudžetą. Ir aš Paminėjau ir Europos 2020 e, metų strategijoje, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra prioritetiniai klausimai, kad e, ateities Europa turi būti išmintingesnė, išmanesnė ir e, labiau paisanti ekologinių problemų. Tačiau viskas yra jūsų rankose, nes jūs kaip biudžeto vykdymo institucija turite sprendimų teisę. Kurdami žinių ekonomiką Europoje mes tai galime pasiekti tik tai investuodami į ją, investuodami į naujoves, į inovacijas. Dėl ITER. Aš buvau paskirtas pirmą Liepos ir nuo pirmos dienos man buvo iškeltas klausimas apie ITER. Pirmiausia, reikėjo išspręsti biudžeto klausimą ir aš pateikiau pasiūlymą dėl papildomų lėšų 1,5 milijardo eurų. Ir Ar bus dar papildomų išlaidų, kol kas nėra aišku. To tikrai nebus man e, einant direktoriaus pareigas, nes aš su tuo nesutiksiu ir tam nepritarsiu, taigi to neatsitiks. O kalbant apie valdymo sistemą, kaip mes galime užtikrinti, kad išlaidos sąnaudos nebedidės, kad bus peržiūrėtas e, valdymo mechanizmas. Čia mes šioje srityje pateiksime labai konkrečius pasiūlymus jums ir ministrų tarybai. Tačiau jau mes pateikėme tam tikrus pakeitimus, netgi, sakyčiau, dramatiškus pakeitimus. Į tarptautinės organizacijos direktorius buvo e, pakeistas, taip pat ir mm, ITER mm, direktorius taip pat buvo pakeistas. Taigi mes tikrai rūpinamės šių projektų valdymo klausimais Aš čia kalbu gana kategoriškai, čia reikia politinio požiūrio ir reikia įdarbinti šioms pareigoms tokius žmonės, kurie turi tam reikiamą kompetenciją ir gali atlikti tą darbą. Mūsų pastangos buvo sėkmingos, kalbant apie plataus masto projektus, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. Čia schema sistema yra šiek tiek sudėtingesnė. Mes daugiau orientuojamės į tikslinės grupės kurias yra sunku pasiekti, tačiau pastraisiais mėnesiais mes sugalvojame daugybę naujoviškų būdų, kaip pasiekti grupės mažų ir vidutinių įmonių, skiriant skiriant paskolas, pavyzdžiui, Niderlanduose buvo paskirta paskola grupiai mažų ir vidutinių įmonių. Taigi, užuot skyrus konkrečiom atskirom mažom įmonėm, e, mes nusprendėme skirti grupėms mažų ir vidutinių įmonių tokias paskolas. Pone Kavalio kalbėjo apie supaprastinimą. Jau apie tai kalbėjau. Tai, ką mes ketiname skubiai padaryti ir tai, kas užtruks šiek tiek ilgiau. Toliau dėl rizikos dalėjimos finansavimo priemonės. E, ši priemonė buvo taikyta labai sparčiai, labai greitai, suteikta paskolų. Ir gana nemažai e, valstybių narių, tiek taip pat ir asocijuotų narių, Izraelis, Turkija, gavo e, finansavimą remiantis šią priemonę. Taigi ši priemonė vis labiau įsibėgėja ir ponia man teisingai nurodė tam tikrus trūkumus ir pasiūlė e, iš, e, tam tikrų taisomųjų priemonių. Toliau ITER klausimas. Jis yra tikrai aktualus ir aš pasirūpinsiu, kad sąnaudos šiam projektui nebedidėtų, mes esame įsipareigoję ir stengiamės, kad tos išlaidos tikrai nepadėtų. Buvo kalbama apie Lisabonos strategiją ir kuo jinai skiriasi nuo naujos strategijos. Mano nuomonė, Lisabonos strategija buvo sėkminga tam tikrų mastų, kadangi tai buvo strategija, kur moksliniai tyrimai ir inovacijos buvo iškelti į pirmą vietą politinėje darbo atvarkėje. Tačiau 2010 metais nepavyko sukurti ES kaip konkurencingiausios ir novatariškiausios struktūros pasaulyje. Tačiau mokslinis tyrimus ir inovacijas iškėlus į aukštą darbo atvarkės vietą, tai tikrai padės siekti mūsų tikslų. Ir šis projektas yra, jam vadovaujama iš Briuselio, ES mastu ir strategija Europo 2020 daugiau jame dalyvauja konkrečios valstybės narės. Ir jeigu kalbame apie lėšų skirimą moksliniam tyrimams ir inovacijoms, būtent čia valstybės narės turės prisimti atsakomybę. Joms tenka 95 procentai finansavimo ir jos turės priimti sprendimus dėl mokslinio tyrimų ir inovacijų. Mes turime gerų pavyzdžių valstybių narių, kurios nežiūrint krizės investuoja į žinių ekonomiką. Pavyzdžiui, Vokietija. Kitais metais Vokietija skirs 12 milijardų moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Tai yra padidėjimas 7,5 procentai lyginant su prieitais metais ir žymiai didesnis padėjimas lyginant su 2005 metais. Taigi mes galime žinių ekonomiką kurti tik tuomet, jeigu esame pasirengę į ją investuoti. Ir daug šalių, ypač šiaurės šalis, taip pat yra pasirengusios tai daryti. Ir ne tik mes investuojame į žinių ekonomiką. Singapūras, 5 procentus skirstam Kinė, taip pat iki 22 procentais per metus didina e, investavimą į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taigi ne tik Europoje, bet ir tolimuosiuose rytuose skiriama tam labai daug dėmesio. Ir dėje ten mastai yra žymiai didesnė, jeigu mes tai galime padaryti ES mastu. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad privatus sektorius labiau įsitrauktų į šią sritį kad ES labai neatsiliktų nuo JAV ir nuo Japonijos, nes kol kas taip yra ir čia reikia padinti privačias investicijas. Ponas Masakakis taip pat teisingas yra taip pat yra teisus. Yra įvairių priemonių pasraisiais metais parengtų, kurias reikia peržiūrėti. Ponios Kavalio pranešime taip pat yra pabrėžima, kad turime galiausiai išsivaduoti nuo tam tikros sumaišties mokslininkų bendruomenėje ir užsibriežti labai konkrečius tikslus. Mes e, ketiname egzistuojančius instrumentus ir priemonės ir jas supaprastinti. E, keli, jūs sakėte, kad norite, kad aš paminėčiau projektą, kuris galėtų būti kaip pavyzdinis e, flagvano projektas. Alzheimerio problema yra labai rimta mūsų visuomenė ir mūsų piliečiams. Dabar, kai mes kalbame, vienas procentas Vien, vienas procentas mūsų bendro vidaus produkto nueina būtent Alzheimerio lygos gydimui. Taip pat tai e, sukelia labai ir didžiulės, e, didžiulius ekonominius nuostolius. Taigi valstybės narės e, regionai turėtų sutelkti pastangas spręsti šią problemą. Yra Dabar viskas labai yra išsibarsti, yra šimtai nacionalinių atskirų programų ir čia mes švaistome lėšais. Europa turi susivienyti. Pasižiūrėkime į, į, bus į kitas, kitus bendrus projektus. Mes galime konkuruoti, pavyzdžiui, tokioje srityje kaip moksliniai tyrimai Alzheimerio lygos srityje. Aštunta pagrindų programa. Taip, mums reikia atlikti poveikio vertinimą ir pateisinti kiekvieną eurą, kurį investuosime į šią programą, pateisinti tai mūsų mokesčių mokėtojams, kad tai sukurtų pridėtinę vertę ES mastu. ITER. Čia yra konkrečių problemų ir aš tikrai imsiuos visų reikiamų priemonių, netgi dramatiškų priemonių, kad šis projektas būtų veiksmingai vykdomas toliau, nes mes negalime sauliaisti neinvestuoti į ITER projektą, mes neturime kito pasirinkimo. Mes turime sutelkti visas pastangas, rasti tinkamą finansavimą ir užtikrinti tinkamą vadovavimą. Ir mes skiriame labai daug pinigų šiame, šiam projektui, todėl ir mūsų žodis ir sprendžiamasis balsas turėtų būti svaresnis. Aš jau esu pasakęs, kad reikia įtir. Ir tinkamo valdymo. Toliau mažos ir vidinės įmonės taip pat yra labai svarbi sritis. 15 procentų išlaidų turi būti skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tęsime savo pastangą šioje srityje. Taip pat buvo teisinga pasakyta, kad turime padaryti teigiamus pasirinkimus, tinkamus pasirinkimus, turime rinktis projektus, kurie yra reikšmingi, kurie yra matomi ir tas pasirinkimas turi būti vykdomas tikrai pagristai. Brandalių sintesės energija yra tikrai reikšmingas dalykas. Džiaugiuosi, kad mane palaikote ir čia turime užtikrinti tinkamą valdymą. Ponas Baroso paskelbė, kad jisai paskirs mokslinį konsultantą. Manau, kad tai yra labai puikia idėja, nes dabar ponas Baropo turi savo patarėjus, ekonomistus ir būtų iš tiesų puiku, kad jis tarp savo asmeninių patarėjų norėtų turėti mokslininką. Tai reiškia, tai rodo, kad mokslas jam yra svarbus ir primdamas politinius sprendimus jis nori turėti mokslininką konsultantą, kad tie sprendimai būtų moksliškai pagristi. Ir toks mokslininkas bendradarbiautų su Junktiniu mokslinio tyrimų centru vidurio termino peržiūra yra labai svarbi, peržiūrint septintą e, pagrindų programą ir rengiant naują pagrindų programą. Ir mes stengsimės investuoti į naujos aštuntos pagrindų programos formavimą. Ačiū. Dėkoju, ponė Smits ir dar kartą sveikinu jūs, išrinkus, jūs išrinktą į šias pareigas. Mes turėsime tik tai susiorganizuoti, parengti tą raštą, kurį aš melai pasirašysiu. Taigi, baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės punktą, periname prie 20 darbo atvarkės punkto ir norėčiau pakviesti abu pranešėjus užimti vietas čia viršuje. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter, weil wir auch ein bisschen uns beschleunigen müssen. Ich, äh, Dėkoju, ponės ir ponai. Dabar turime dirbti šiek tiek greičiau, nes lieka nelabai daug laiko. Dabar kalbėsime apie rizikos pasidalimo finansinės priemonės. Ir norėčiau pasveikinti Erika Man ir Luksiotė. Tikiuosi, kad technika jau veikia ir mes galime išklausyti pranešimo. Labai džiaugiuosi, ponia, man e, matyti pažįstamą veidą, nors ir kitoje vietoje. Taip, aš irgi džiaugiuosi, džiaugiuosi, kad vėl matau daug kolegų, kuriuos gerai pažįstu. Tikrai geras jausmas čia e, sėdėti. Pereisiu prie anglų kalbos. Noriu atsiprašyti, bet visi dokumentai, kuriuos jūs turite, jos Jie turi būti išplatinti, jūs turite juos turėti ant savo stalo ir, ir sekti mano pristatymą. Tai, ką aš jums ketinu <laughs> pristatyti, yra rizikos dalymosi finansinė priemonė. Ir tam pritarė Europos parlamentas. Vienas milijardas eurų dviem dalimis bus skiriamas. Ir tai, ką jūs nusprendėte, sprendimas buvo priimtas septintos pagrindų programos rėmose ir buvo paprašyta atlikti tarpinį vertinimą pusės termino, vidurio termino. Ir dabar mes būtent pristatysime tą tarpinį vertinimą. Taigi dabar prašyčiau parodyti pirmą skaidrę. Pasižiūrėję pirmą skaidrę galite matyti, kad rizikos dalymosi finansinė priemonė, e, pinigai yra skirti dviem programom - bendradarbiavimo ir pajėgumų. Ir vertinimas vyko šiais metais, 2010 metais, ir jį atliko nepriklausomų ekspertų vertinimo grupė. Tai yra klasikinė įprastinė procedūra. Kadangi neturime daug laiko, noriu iš karto pereiti prie e, taikymo srities, prie apimties šio tarpinio vertinimo. Šiais metais šeši ekspertai dalyvavo ir jie pradėjo tą procedūrą. Pranešėjas vertinimo grupės buvo e, ponas Sote iš Mastrikto profesorius ir dabar jis yra vieno iš fakulteto Maastrichto universitete dekanas. Taigi mes iš tiesų turėjome labai patyrusią ekspertų grupę. Vertinimo procedūra, kaip ir buvo numatyta, buvo užbaigta laiku. Mes apžvelgėme svarbiausius klausimus, kuriuos ir buvome paprašyti įvertinti. Tai yra įvertinti rizikos dalymosi priemonę, jos, tai yra jos efektyvumą, aktualumą, e, sinergijas, tvarumą ir jos poveikį. kalbant apie pačią priemonę, tai, kas yra įdomu ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl man labai patiko atlikti šį darbą ir kodėl parlamentas, komisija ir valstybės narės nuveikė puikų darbą, e, sukūrdamas šią priemonę. Tai yra, kad ši priemonė yra labai labai ypatinga. Jis apima tris labai svarbes sritis - mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas. Taigi visos trys šios sritis yra ypatingai svarbios inovacijų darbotvarkiai. Antras dalykas, dėl ko tai yra įdomu, tai sutelkia E, visą patirtį Europos investicijų banko ir Europos komisijos patirtį. Ir turint šias žinias, šią patirtį per pastaruosius metus buvo e, sukaupta tokia patirtis, kurios pagrindų būtų galima e, kurti tolesnės programas. Trečias dalykas, kuris yra labai įdomus tai įvairių priemonių mišrus naudojimas. Tai yra priemonė, kuri, yra, kuri remiasi paskolų tiekimu ir mano akimi žiūrint tai yra pats svarbiausias ir įdomiausias aspektas. Tai yra priemonė, kurios pagrindų teikiamos paskolos ir valdo Europos investicinis bankas, padedant Europos komisijai ir iš ES pusės ateinantis pinigai tai yra vienas milijardas, dviem dalimis penki milijardai eurų ir antra dalis vėliau bus skirta penki, kiti penki milijardai eurų, čia reikės jūsų pritarimo. Ir dar vieną milijardą eurų skiria Europos investicinis bankas. Ir tai yra kaip garantija, nes tie pinigai kol kas nėra naudojami. Tai tai lieka kaip garantija, kaip tam tikra apsauga kapitalo. Ir tai yra labai svarbu. Vienas milijardas kapitalo apsaugos suteikia galimybę e, iš rinkos gauti 10 milijardų. Tokia yra bazinė pagrindinė idėja. Taigi mes nesinaudojam kažkokiam klasikiniam priemonėm, tai yra dotacijų sutikimu kaip anksčiau, o dabar naudojam naują priemonę, kuri yra paremta paskolomis. Ir man atrodo, kad yra labai įdomi ir puikiai priemonė, kuri yra sukurta Europos Sąjungoje. Tikslai, tikslinės grupės yra labai įvairios. Viešos institucijos, privačios įmonės, mokslinio tyrimų infrastruktūros ir galėsiu tai aptarti ir smulkiau. Pažvelkime į kitą skaidrę. Čia galima matyti apžvalgą, kaip pinigai yra paskirstomi. Tačiau prašau atsižvelgti, kad čia yra apimti duomenys tik tai iki 2009 metų pabaigos, o dabar yra dar ir toliau išplėtota. Ir ką jūs galite čia pamatyti, tai yra suskirstima pinigų, kurie buvo paskirstyti lėšos, kurios buvo pasirašytos ir taip pat patvirtintos. Tai aukščiausios kolonos tie, tie kur yra patvirtintos lėšos, o kurios jau paskirstytos, tai čia yra mažiausios kolonėlės. Kai jūs turėsite laiko, Pasižiūrėkite įtidžiau šią schemą, pažiūrėkite į tokią gana lėtą pradžią šio projekto 2007 metais vis dar gana lietai besivystanti projektą 8 metais, o toliau matote, kad yra žymus išaugimas 9 metais ir yra dvi priežastis šiam išaugimui. Pirmiausia, finansų ir ekonomikos krizė. Taigi tai buvo puikia priemonė. Net nežinau, galima gal spėti, kad jūs nuspėjote, galėjo, kad galėjo įvykti tokia finansų krizė. Taigi tai buvo puiku, puikia priemonė padedanti įveikti krizę ir užtikrinant tokią kapitalo apsaugą buvo galima surinkti iš rinkos reikiamas pinigų sumas paskolom teiksti. Tik tai dėl tos garantijos ir buvo galima surinkti pinigus iš rinkos. Taigi, žiūrėk, pažiūrėjusi paskutinę koloną, jūs matote, kad tas augimas yra dar didesnis. Antras dalykas, kuris galėtų būti jums įdomus jeigu vėliau nagrinėtumėt, kad dabar jau mes viršijame tą numatytą e, lygį. Buvo kalbama apie 5,5 e, milijardus eurų, o dabar skaičiai, kuriuos matote, jau viršyje 6 milijardus eurų. Ir tai yra duomenys 2009 metų. Aš manau, kad šiais metais, 2010 metais, mes beveik pasiekėm 8 milijardus eurų. Ir aš norėčiau du ekspertus paminėti, John David Malo iš komisijos ir jo visa komanda, puikiai komanda, ir Mark Togė iš Europos investicijų banko, taip pat su savo kolegomis. Pažvelkite į tą didžiulį išaugimą ir Pagalvokite tai, apsvarstykite tai namuose. Toliau, kita skaidrė. Ji taip pat įdomi, nes suteikia jums visą vaizdą, ką galima iš tiesų finansuoti. Čia matote, kad įvairūs dalykai gali būti finansuojami. Tai gali būti mokslinių tyrimų skatinami, konkretus tyrimai, tam tikrų ekonominių projektų vykdymo. Naujų projektų, mokslinio tyrimų projektų praeidės toliau vystimo sritis ir inovacijų sritis. Iš principo Čia suteikiama parama įvairioms <clears throat> įmonėms, kurios renkasi novatoriškus moksliniais tyrimais pagrįstus projektus. Toliau kitoje skaidrėje jūs matote apžvalgą klasifikavimo projektų, kurie buvo patvirtinti pagal šią priemonę. Ir čia galite matyti kad 2009 metų pabaigoje 62 projektai jau buvo patvirtinti, o dabar mes ir daugiau turime tų patvirtintų projektų. Nenoriu už, užimti daug laiko, eikime prie kitos skaidrės. Tai yra įdomus duomenys čia pateikti, nes čia galite matyti, kaip valstybės narės dalyvauja tos, tuose projektuose. 19 valstybių narių, dvi asocijuotos šalis, didžiausia dalis, kaip jūs matote, tenka Vokietijai. Taip pat yra vienas skaičius, kuris gali jūs nustebinti. Prancūzijos didžiausios valstybės narės skaičius yra gana mažas, nes jinai turi panašią nacionalinę programą. Dėl to galima gal paaiškinti šį gana mažą skaičių. Tačiau galima dar aišku ir pagerinti padėtį. Taip pat matote iš naujų valstybių. Vengrijos yra gana didelis skaičius, Lenkijos asocijuotos šalis. Jos visada užima gana gerą padėtį, kai kalbama apie inovacijas ir mokslinius tyrimus. Izraelis, Turkija, Izraelis visuomet užima e, pirmasias vietas. Ir kitoje skaidrėje jūs galėtumėt pamatyti, kodėl taip yra, nes čia yra išdėstyta suskaidyta pagal sektorius. Šioje skaidrėje jūs matote apie patvirtintus projektus, projektus kurie suskirstyti pagal sektorius. Nemanau, kad galėtų jūs tai nustebinti, tačiau tai yra įdomu. Didžiausia dalis skiriama inžinerijos pramoniai. Daug inovacijų ir naujovių yra būtent iš valstybių narių. Toliau yra gamtos gyvybės mokslų sričiai skiriama. Ir šita dalis labai yra susijusi su Izraeliu. kuriame vykdomi tyrimai būtent šioje srityje. Galbūt jūs norėtumėt pakviesti kada nors iš Izraelio atstovus, iš mokslinio tyrimų ministerijos, nes e, Izraelio vyriausybė skiria labai daug pinigų šiam sektoriui. Ir daug yra tiek privačių, tiek viešų investicijų skiriama šiais ryčiai. Toliau energijos sričiai skiriama informacijos ir ryšių technologijom. Mažesnių e, lygių skiriama mokslinių tyrimų infrastruktūrai. Ir aš prie to grįšiu šiek tiek vėliau. Toliau. Finansinės priemonės portfelis. Jau šiek tiek aptarėte tuo su generaliniu direktoriumi Smitsu. Tai yra gana įdomu ir man malonu uh, kad Europos komisija ir Europos investicijų bankas daug skyrė mm, šiam projektui. Jūs matote virš 60 procentų yra skiriama didelėms įmonėms. Kai kalbama apie didelės įmonės, skamba taip, kad tarsi didelės įmonės ir gauna visus pinigus. Tačiau jeigu pažvelgtumėt į tikruosius projektus, nebūtinai didžiosios įmonės tiesiog kreipiasi ir sako, norime gauti paskolą. Netaip vyksta, tai yra tiesiog labai konkretus specifiniai projektai susiję su labai konkrečiomis sritimis ir kitu atveju negautų to finansavimo tos įmonės, nes visuomet tas projektas turi apimti tam tikrą rizikingą elementą. Nes būtent rizikos dalymosi finansinė priemonė yra skirta tokiems projektams, kurie apima tam tikrus rizikingus elementus. Philips e, atvirų inovacijų projektą vykdo. Ir tai turi būti labai novatoriškas, labai naujas projektas, apimantis daug įmonių, mažų ir vidutinių įmonių. Ir tos mažos ir vidas įmonės kreipėsi iš visos Europos, iš Olandijos, iš kitų valstybių narių. Jos visos yra susitelkusios į grupės ir vykdo vieną bendrą projektą. Taigi, prašome panagrinėti ir matydami tą skaičių 61 procentai dėlėms bendrovėms, turėkit galvoje, kad tai apima ir didžiulės grupės, kurias sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Toliau, mažos ir vidutinės įmonės ir atskiros mažos ir vidutinės įmonės. Jeigu neklystu, yra dvi tokios įmonės 2010 metais, kurios gauna paramą pagal šią priemonę Tačiau turime dvi grupės. Mm, mm Dvi grupės e, mažų ir įmonių, kurios dalyvauja dviejose skirtingose projektuose ir reikėtų būtent tuo aspektu ir vertinti šį dalyką, kad daug mažų ir vidutinių įmonių dalyvauja, kurios turi platformą, kurios turi vadovavimo struktūrą, yra susijungusios į grupės ir gali vykdyti tas programas. Um, around um, 500 employees. Um, Taigi, kalbam apie vidinės įmonės, kur kalbam apie tūkstantį darbuotojų. Taigi čia kalbam nebūtinai apie pačias didžiasias mega įmonės. Kalbame apie klasikinio dydžio europinės įmonės. Toliau jūs čia galite matyti mokslinių tyrimų infrastruktūras, universitetus. Dėja, kol kas tik vienas universitetas dalyvauja šios priemonės taikyme. E, klinikinis departamentas e, vykdo vieną labai svarbų projektą šioje srityje. Ir jūs, kaip Europos parlamento nariai, galėtumėt tai panagrinėti į konkrečius barjerus, kurie galėtų už, užkirsti kelią. Nes, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse universitetam neleidžiama imti paskolų ir tai yra labai rimta kliūtis pasinaudoti tokią finansavimo priemonę. Taigi aš norėčiau, kad jūs įsigilintumėte šią problemą, nes tai yra viena iš didžiausių kliučių neleidžiančių pasinauti rizikos dalymosi finansinę priemonę. Nes, pavyzdžiui, daug universitetų dirba sveikatos srityje ir yra labai sunku surinkti lėštas įplaukas, vykdyti savo programoms. Kitą skaidrę pasižiūrėkime į pirmąjį punktą, kur kalbama apie e, visas investicijas. Vienas milijardas yra garantija, tai leidžia surinkti 10 milijardų iš rinkos ir 6 e, milijardai dar gaunami iš privataus e, sektoriaus. Ir būtent dėl to ši priemonė yra tokia puikia, kad galima išspręsti labai didžiulius uždavinius, didžiulius tikslus, kurių neužtikrina jokia kita finansavimo priemonė. Leiskite man pereiti prie pagrindinių išvadų. Pagrindinė išvada, kaip jau minėjau anksčiau, kad ši priemonė yra novatoriška, kad jinai yra skatinama paklausos, kad yra atliekamas vertinimas kiekvieno atskiro atvejo ir kad jinai gali laikui bėgant keistis, vystytis ir ji buvo labai svarbi pastaraisiais metais, turint galvoje sunkius ekonominius ir finansinius laikus, kai buvo labai sunku e, sukaupti lėšas. Taigi šito, šiuo atveju šis, ši priemonė iš tiesų yra ideali kai įmamasi su rizika susietų projektų. Taigi ši priemonė yra labai sėkminga, jinai turėtų būti išplėtota. Ir reikėtų nesustabdyti šios priemonės taikymo pasibaigus septai programai, o išplėsti jos taikymą. Jinai tikrai labai veiksminga ir labai įdomi finansavimo priemonė. Yra parengta dešimt rekomendacijų Mes jas sugrupavome į du laikotarpius. Pirmas laikotarpis apima būtent dabartinius laikus, tai yra jisai prasideda nuo 2011 ir tęsiasi iki 2013 metų. Ir svarbiausia yra tai, kad mums reikia jūsų paramos ir jūsų pagalbos Matau, kad daugelis čia esančių narių šio komiteto, kurio čia dalyvauja šiuo metu, mums labai daug padėjo, kuriant šią programą. Mums reikia ir toliau jūsų pagalbos. Ir būtina nedelsiant skirti 500 e, milijonų įnašą, kur 400 milijonų e, skirta specifiniai programai bendradarbiavimui ir 10 milijonų pajėgumų programai. Ir tai yra numatyta kaip dalis mūsų susitarimo ir kaip teisinis pagrindas septintos pagrindų programos. Žinau, kad jūs turite priimti labai svarbų sprendimą. Daug kritiškų lemiamų sprendimų turite priimti, tačiau šis yra labai svarbus ir mes tikrai būtumėm dėkingi už jūsų paramą būtent šiai konkrečiai programai. Prašau neužmiršti, kad mes, mes jau gerokai viršijome lūkesčius pradėjus šią programą, pradėjus taikyti šią priemonę. Ir kad ši priemonė jau dabar labai pasiteisino. Ir mums, mūsų lūkesčiai iš tiesų buvo pateisinti su kaupu. Ir reikėtų netidėliotintai skirti likusius 500 e, milijonų. E, nes jeigu toks sprendimas nebūtų priimtas, būtų labai gaila, nes e, finansų krizė, ekonomikos krizė dar nesibaigė. Ir reikėtų skirti deramą dėmesį šiai priemoniai, šiai programai. Tai yra skubus sprendimas, kurio norėtumėm iš jūsų. Antras dalykas. Reikėtų panagrinėti apie kitų 500 milijonų skirimą septintai pagrindų programai. Ir jūs turėtume apsvarstyti, kokie ištekliai būtų galimi, kalbant apie 500 milijonų eurų skirimą Taigi mes labai arti esame savo tikslo ir būtų labai gaila, labai apgailę stautume, jeigu rizikos dalymos finansavimo priemonę nebūtų galima taikyti ir vėliau pasibaigus 2011 metams. Taigi mums reikia papildomų 500 milijonų eurų, nepamirškite to, nes tai mums leis surinkti 5 milijardus rinkoje. Tai yra toks modelis, kurio mes naudojamės ir kuris yra sėkmingas. Pasibaigus 2013 metams, labai trumpai apžvelgsiu. Mes rekomenduotumėm, mums tai atrodo didelės metas, tačiau jeigu pasižiūrėtumėt, kiek naudos ši priemonė sutiekė rinkai, universitetams, didelėms įmonėms, mažoms įmonėms, mes jums rekomenduotumėm padidinti tą garantinį kapitalą iki 5 milijardų. Tai skamba kaip labai didelė suma, tačiau jie nebus prarasti tie pinigai, jie bus panaudoti projektams. Gali, žinoma, e, ištikti kažkokios nesėkmės ar kažkokie projektai mm, bankrutuoti, tačiau tai leidžia surinkti didžiulės sumas iš palūkanų rinkoje Tai yra labai išmintinga finansavimo priemonė ir todėl mes rekomenduojame skirti daugiau negu vieną milijardą. Taigi jūs turite pasvarstyti ir jeigu jums reikės daugiau informacijos iš ekspertų grupės, iš Europos komisijos, iš Europos investicijų banko, mes esame pasirengę jums suteikti tą informaciją. Ir mes rekomenduojame nuolatos stebėti šią programą, kadangi situacija keičiasi labai greitai ir galbūt būtų labai gerai atlikti tą vertinimą kasmet, kas porą metų, kad užtikrinti tam tikrą apsaugą, tam tikrą mm, apsaugos tinklą. Taip pat reikėtų vengti dubliavimo tam tikrų finansinių sistemų. Galbūt jums reikės daugiau laiko panagrėti šios klausimų. Europos investicinis bankas siūlo investuoti į rizikos kapitalo fondus. Tai yra taip pat puikiai priemonė, labai sėkminga priemonė. Ir tam tikrose sritise galbūt ir persidengia finansavimas, todėl būtų labai gerai e, racionalizuoti visas finansavimo sistemas ir aiškiai sugrupuoti šį priemonę skirtą tokiam tikslui, kitą priemonę kitam tikslui. Ir tai yra viena iš mūsų rekomendacijų. Taip pat turime keletą konkrečių klausimų. Stengsiuos kuo skubiau jos pristatyti. Ar tikslai šios priemonės buvo labai aiškiai nustatyti ir ar jie buvo įgyvendinti? Taip, tikslai buvo labai aiškiai nustatyti ir įgyvendinti, tie tikslai buvo labai veiksmingai. Ir ta komanda, kuri dirbo, jinai labai sėkmingai dirbo, mūsų akimis tikrai buvo pasiekta geros e, sėkmės. Pagrindinės stipriosios ir silpnosios pusės. Stipriosios pusės, kad ši priemonė buvo labai inovatoriška, labai turėjo reikšmingą Mm, sverto efektą, taip pat galėjo surinkti pinigus iš rinkos, labai lanksti, lanksti priemonė, veiksminga ir efektyvi. Kalbant apie silpnas vietas, tai yra mažos ir vidutinės įmonės, tačiau mes pradžioje tikėjomės kur kas daugiau tų silpnų pusių, Tačiau panagrinėję sistemą matome, kad galime ir atsipalaiduoti. Toliau apie infrastruktūrą. Kalbant, būtų naudinga turėti daugiau infrastruktūros projektų ir juos remti. Ir aš jūs paraginčiau vieną dalyką atkreipti dėmesį. Europeana infrastruktūros projektas jis yra labai įdomus. Ir galbūt e, ši finansavimo priemonė galėtų būti labai tinkama tam projektui. Toliau paklausos lygis, įsisavinimas ir panaudojimas šios finansinės priemonės. Paklausa šiai priemoniai tikrai yra labai didžiulė, jinai viršė mūsų numatytus planus. Kokie yra mm, rezultatai, kokie yra įrodymai, kad ši priemonė yra veiksminga. Taip, turime daug įrodymų, kad ši priemonė yra labai veiksminga, yra platus e, geografinis regionas apimtas. Yra skirtingos tikslinės grupės, mažos finos įmonės, atskiri projektai, mokslinių tyrimų infrastruktūros, ką būtų galima pagerinti. Mes rekomenduojame jums panagrinėti, kodėl taip sunku pritraukti uh, E, mažas ir vidutinės įmonės. Ir reikėtų padinti pastangas šioje srityje. Ir mūsų pranešėja taip pat turi atsakymų į šios klausimus. Dar vienas svarbus klausimas. Europos investicijų bankų ir mums visiems reikėtų užtvirti, užtikrinti, kad turėtumėm partnerius bankus valstybėse narėse. Dabar kol kas turime tik tai du. Vienas tik prisijungia, jeigu neklystu. Mums reikėtų turėti labai aiškius rodiklius iš partnerių bankų, iš valstybių narių, kurie dirbtų kartu su Europos investiciniu banku ir tarsi atrastų konkrečius problemų sprendimo kelius ir kad būtų galima įvertintos rizikos komponentus e, projektuose ir kad būtų galima surinkti tuos vadinamus garantinius pinigus iš rinkos ir užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir kitose šalise, kad jos galėtų žymiai lengviau pasinaudoti šią priemonę. Dar vienas dalykas - mažiau valstybės narės turėtų. Uh, okay. which we, which we nemažiau kaip 5 milijonų vertės projektus vykdyti. Mes turime daug minčių apie būsimas galimybės ateities galimybės, ką būtų galima dar padaryti ir visą tai galėsite rasti mūsų parengtame dokumente. Ir Aš manau, kad e, mes galėsime bendrai apjungti mūsų idėjas. Dėkuoju. Labai ačiū už šį išsamų pristatymą. Kristianas Eileris norėtų paklausti pirmas. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už jūsų pranešimą. Esu paskutinis likęs gyvas e, po trilogo. Tarp institucijos mes 30 klausimų komisijai pateikėme, į kuriuos e, jie nesugebėjo atsakyti. Pranešimą aš skaičiau labai įdėmiai ir tikrai labai džiaugiuosi, kad e, kolegiai iš socialistų tarpo yra tokia gera specialistė ekonomikos klausimais, kas galbūt nėra labai džiuginantis dalykas Europos liaudės partijai, tačiau klausimai, kuriuos mes tuo metu uždavėme, vėl grįžta. Tuo metu mes teigiame, kad Europos investicijų banką būtina įkurti, tačiau turėtume taip pat numatyti ir didesnį skaičių Europos tarpininkų dėl to, kad Europos investicijų bankas būtų suinteresuotas kaip įmanoma platesnės apimties projektus e, finansuoti, o mes norėjome, kad e, būtų numatyta 5 milijonų eurų e, investavimo apimtis. Pati mažiausia dabar mums pranešama, kad yra tik tai du tarpininkai Europoje ir nėra užtikrinama geografinė pusiausvėra, tai susiję galbūt ne, tik, ne tiek su minėtais aspektais, tačiau dėl to, kad nacionalinių tarpininkų yra nepakankamai tokiuose valstybėse kaip Rumunija, Bulgarija ir kitose šalise ir jie negali tos valstybės tiksliau pasinaudoti šiomis e, investicijų galimybėmis. Jeigu nu, norime pritraukti daugiau mažų vidutinių įmonių, tai privalome sumažinti finansavimo apimtis. Maža vidutinė įmonė, kuri turi 250 darbuotojų ir 5 milijonus apyvartos, tikrai retai ims paskolą, kuri būtų didesnė nei 5 milijonai eurų. Reikia realistiškai žvelgti į aplinkybės ir sumažinti teikiamas finansavimo arba paskolų apimtis arba aiškiai įvardinti mūsų prioritetus, kurie būtų skirti tik tai dinamiškai veikiančioms mažoms vietims įmonėms, paliekant atitinkamai tuos pač, tas pačias paskolų apimtis. Kitas klausimas, kurį anksčiau minėjau, mes buvome pasirengę skirti 500 milijonų eurų finansavimą pirmame etape ir po to dar paimti 500 milijonų iš mokslinio tyrimų pagrindų programos. Mes tačiau turėtume pasinaudoti galimybę ir teikiamais privalumais finansuodami atitinkamus pramonės projektus, tačiau trūkumas šio projekto yra tas, kad e, mes paimame, paimame milijardą eurų iš pagrindų programos. Taigi, jeigu mes e, norime e, likti prie šio metodo, tai neturėtume padaryti taip, kad nuo to nukentėtų moksliniai tyrimai. Taigi noriu paklausti, kokia yra komisijos pozicija ateityje, e, kiek pinigų turėtų būti skiriama klasikiniams moksliniams tyrimams ir kiek naujovių dėgymui. Taip pat e, noriu paklausti, e, kokį naujovių dėgymo mastą šia teikiama parama iš tikrųjų turės. Paimkime kaip pavyzdį Philips kompaniją, kuri nuo 11 iki 12 procentų savo inovacinių projektų refinansuoja savo vidaus lėšomis, taip pat pritraukdamas ir atitinkamą europinę paramą reikia turėti omenyje, kad didžiosios įmonės pasitelkdamas tokio pabudžio priemonės turi galimybę pigiau skolintis rinkose, tačiau iš tikrųjų nevykdo e, inovacinių projektų, nes perkelia vidaus e, inovacijų sąnaudas į išorę ir reikia mums pamastyti, ar tai iš tikrųjų yra inovacijų skatinimas, ar tik tai palankesnėmis sąlygomis lėšų perskirstimo skatinimas. Turime, turime nepamiršti, kad būtent krizė buvo ta priežastis, paskatinusi pasinaudoti šią priemonę, nes įmonės e, skiria mažiau lėšų naujovėms dėkti ir dėl to sugebėjo pigiau skolintis rinkose, tačiau normalioje ekonominėje situacijoje tai galėtų, ši priemonė galėtų tapti tik tai tam tikrą naują subsidijų formą, ne stimuliuojanti naujų projektų. Taip pat reikia nepamiršti ir kriterijų, pagal kurios skiriama parama. E, anksčiau buvo remiamas e, terminais ir apibrėžimais, kur, kurios pastelkus buvo galima sugeneruoti didesnę apyvartą ir bankai galėjo užsidirbti daugiau iš tokių paskolų teikimo, taigi kokia yra dabar sukūrima europinė vertė tokias paskolas teikiant. Noriu paklausti, reikia čia atlikti labai rimtą ir išsamų tyrimą. Tuo metu e, pateikta idėja buvo pakankamai abstrakti, tuo tarpu dabar jau galima teikti, kad e, numatyta priemonė pasiteisino, veikia gerai ir mes galime skirti tą 500 milijonų eurų finansavimą, tačiau tik su sąlyga, kad generalinis direktoratas mums pristatys savo ateities biudžeto perspektyvą, tuo tarpu dabar mes atimėme iš mokslinių tyrimų milijardą eurų ir perkelėme juos į pramonės inovacijų investicinius projektus, dabar galbūt galime taip elgtis, tačiau ateityje neturėtume pasirinkti tokios krypties, nes dėl to nukentės klasikiniai moksliniai tyrimai ir mes galime finansuoti šią priemonę tik iš papildomų biudžeto įplaukų, o ne apribodami klasikinių mokslinių tyrimų finansavimą ateityje. Kolega Nistelroj. Ačiū labai, aš taip pat norėjau keletą pastabų išsakyti. Kalbant apie viso projekto sėkmę, kurią pristatė Erika man, turiu pasakyti, kad e, ne tik kaip e, vertinimo komiteto pirmininkė aktyviai dalyvauja šio klausimo sprendime, pristatyta priemonė buvo visiškai nauja ir tuo metu buvo keliamas klausimas, ar atsakinga yra e, paimti iš ES biudžeto tokią pinigų lėšų sumą ir skirti ją arba numatyti inovacijų projektams finansuoti. Manyčiau, kad e, tas sverto poveikis tikrai buvo didžiulis. Aš tuo metu įsivaizdavau, kad šios lėšos turėtų būti skiriamos e, mokslinio tyrimo infrastruktūrai stiprinti. Tačiau būtent infrastruktūrai pinigų labiausiai ir trūksta ir man dėl to kyla daugiausiai klausimų, apmastant atitinkamas priežastis. Taip pat kyla klausimas, e, kurį iškėlė taip pat ir kolega Eilers dėl refinansavimo, kurį pasirenka didžiosios įmonės ir logiškas klausimas iškil, kokia yra papildoma pridėtinė vertė tokios paramos teikimo. Taip pat manau, kad vertėtų galbūt pamastyti apie galimybę panaudoti taip pat ir tinkamas struktūrinių fondų lėšas e, inovacijų projektams remti, o ne vien tik tai mažinti finansavimą moksliniams tyrimams. Šią lentelę pažvelgus mes galime matyti, kokios eilutės yra viršuje ir apačioje ir skatinant inovacijas mes galėtume pasinaudoti ir struktūrinių fondų galimybėmis, taigi viską žvelgti šiek tiek kūrybiškiau. Angelika Nibler dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti, kad mano gerbiama buvusi kolegė ponė man apsilankė parlamente ir tikrai labai puiku, kad ji tapo ekspertė. Tai byloja apie tai, kad ji tikrai buvo aukštos klasės politikė. Norėčiau užduoti klausimą, kuris susijęs su tuo, ką pasakė prieš mane kalbėję kolegos. Visų pirma, tai e, smulkios ir vidutinės įmonės. Mano klausimas susijęs su tuo, ką pasakė e, kolega Eiler. Ir ar jos turės galimybių per šią rizikos pasidalymo finansinę priemonę gauti gauti bankų paskolas. Man atrodo, kad tai iš tiesų būtų puiku ir abu ekspertai tikriausiai irgi taip pat mano. Ir toliau kitas dalykas susijęs su tuo, ką pasakė kolega Van Nistelrooy, kad mokslinių tyrimų infrastruktūrom šis instrumentas visiškai nenaudojamas. Aš tikėjausi, kad yra kitaip. Ir norėčiau pristatyti kontekstą, kad šiuo metu mes e, Europos parlamente diskutuojame apie euroobligacijas, taip pat kalbame apie tai, kaip mes finansuosime e, mokslo tyrimų e, institutus ir energetikos infrastruktūrą. Tai yra tokios aktualios diskusijos ir man atrodo, kad būtent šis instrumentas rizikos pasidalymo finansinė priemonė būtų tinkamiausias būdas šiems klausimams spręsti. Ir iš tiesų gaila, kad e, šią priemonę per mažai pasinaudota šioje srityje. Ir galbūt būtų galima kažką pakeisti, kad šioje situacijoje. Dėkoju. Toliau panerėja Madurel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone man, Džiaugiuosi, kad vėl atvykote į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau Jūs pasveikinti, nudirbus tokį puikų darbą. Žinau, kad yra tikrai puikių e, socialistų, puikių specialistų socialistų tarpe. Rizikos pasidalimo finansinė priemonė yra tikrai puikia priemonė, kuri veikia pakankamai gerai ir ji, e, pasi, jie naudojamasi septintojoje pagrindų programoje. Jūs patvirtinote mūsų informaciją, kad kalbant apie kai kurių projektų įgyvendinimą, ta priemonė naudojama geriau, tai čia galima paminėti stambius pramonės projektus, o kalbant apie tokius mažesnius projektus, susijusius su smulkiamis ir vidutinėmis įmonėmis, šią priemonę nebuvo taip puikiai pasinaudota, jūs netgi pateikėte konkrečių pavyzdžių. Tačiau, kalbant apie mokslininkus, kurie parengė uh, rizikingus projektus, dėje šią priemonę taip pat nėra pakankamai naudojamasi. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ką galima būtų padaryti, kad, pavyzdžiui, ir universitetai, aukštosios mokyklos galėtų geriau pasinaudoti šią priemonę. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar suteiksiu žodį poniai man arba ponui Söte, kad atsakytų į klausimus. Pone man, E, taip mes atsakysime trumpai, aš atsakysiu į pirmąją dalį klausimų, o paskui perduosiu žodį savo kolegui Luksiote. Dėkoju visų pirma už tai, kad jūs manote, kad mes tinkamai pristatėme šią priemonę. Dėl to, ką pasakė kolega Eiler ir kolegė Angelika Nibler norėčiau pabrėžti du aspektus. Norėčiau būti šiek tiek atsargesnė naudodama terminą pramonės inovacijos. Jeigu mes pasigilintumėme, e, pamatytumėme, kad projektų sąrašuose yra daug projektų, kurie kaip tik ir užpildo tą spragą, kuri, su kuria susidurdavome anksčiau. Nes mes anksčiau e, skirdavome lėšų moksliniam tyrimam, tačiau e, tie, kurie atstovaudavo rinkoje moksliniam tyrimams, jie tų lėšų negaudavo. Todėl yra tikrai labai svarbu, kad lėšos būtų skirtos aukštosio mokyklom, įmonėm. Ir man atrodo, kad jeigu mes e, norime veikti ekonomiškai, tai reiktų pabrėžti, kad mokslinių tyrimų procentas yra ar su moksliniais tyrimais susijusi projektų dalis sudaro 50-60 procentų. Toliau kitas klausimas e, - smulkios ir vidutinės įmonės. Mes e, šioje Philips lentelėje yra, e, turime apie 40 smulkių ir vidutinių įmonių, kai kurios iš jų dar prisidės 2010 e, metais, tai yra šiais metais. Taigi, galbūt bus taip, kad smulkioms įmonėms reikia ypatingos aplinkos, ypatingų sąlygų. jeigu yra drastiškai mažinamos lėšos, tai, tai tuomet tai galima daryti per tam tikrus tarpininkus, tai gali pavyzdžiui būti vietos bankai, kurie turi tam tikrų išteklių. Bet aišku, tuomet situacija e, tikrai pablogės. Kodėl taip mažai buvo taikoma šita priemonė? E, galbūt vienas atsakymas yra tai būtent tų tarpininkaujančių bankų veikla, tai yra tai, kad e, tie bankai nenorėjo, nebuvo suinteresuoti finansuoti tokių su rizika susijusių projektų. Jie nenorėjo skirti lėšų ta, e, tokiem projektam, kur nebuvo garantuota jų kapitalo graža. Tačiau tai yra tik mano tokie pamastymai ir aš tikiuosi, kad kuomet atsigaus ekonomika, taip pat pagerės ir situacija. Na nu, dabar kolega Luksiotė pristatys infrastruktūrą ir aukštasias mokyklas. Galbūt pradėsiu nuo to, ką ponas Eilers savo pasakymą minėjo dėl paradigmų persiskirstimo ir įvertinimo E, bei e, to nusigrėžimo nuo klasikinių mokslinio tyrimų finansavimo ir daugiau dėmesio, daugiau dėmesio skiriant inovacijų projektams. Manau, kad pagrindinės problemos Tai yra infrastruktūros nepakankamumas, nepakankamas mažų vidutinių įmonių dalyvavimas atkreipia dėmesį ir e, į tai, kad būtina teikti tam tikras rekomendacijas. <clears throat> Ir e, tas aspektas, kurį minėjo Erika man, kad yra mažiausias, mažiausios skiriamas finansavimo apimtis 7,5 milijono eurų mažoms vietiems įmonėms yra. per frisbį priemonę e, nepakankamos, e, kad pritrauktų didesnį skaičių mažų vidutinių įmonių šios paramos gavėjų ratą. Taigi mes pateiksime artimiausiu metu tinkamus pasiūlymus, kaip tą padėtį pagerinti. Dėl infrastruktūros noriu pasakyti, kad šiems projektams yra numatyta 250 milijonų eurų, galbūt tai yra didelė suma, tačiau tikrai nepakankama. Turint omenyje, kad vykstant šioms dabartiniams permanams infrastruktūra galėtų būti finansuojama tik tai išskirtinai paskolų lėšomis yra visiškai nepriimtina, nes infrastruktūra negali generuoti pajamų tam, kad būtų galima gražinti pa paimtas paskolas. Ir tik tai e, dalis to infrastruktūros projektų užtikrina tokią galimybę ir RSFF priemonė tikrai nebuvo to numačiusi iš pat pradžių. Todėl manau, kad e, reiktų padidinti e, komisijos finansavimo dalį tam, kad būtų sumažinta rizika. Todėl e, mano komentaras tikrai artimas yra ir jūsų ponė Eiler minčiai, taip pat ponios Ivler pasisakymą apie tai, kad labai sudėtinga yra nustatyti tą rizikos pasidalymą infrastruktūros projektų atveju, kadangi rinka nedemonstruoja pakankamai susidomimo tokio pobūdžio priemonių stil universitetų. Ta pati būtų galima pasakyti, galbūt padėtis yra dar sudėtingesnė, kai kuriuose valstybėse narėse veikia galioja įstatymai, kurie neleidžia universitetams imti paskolų, Taip pat yra ir tam tikrų kitokių pobūdžių priemonių, kurios taikomos Junktinėje karalystėje EIB, tai yra Europos investicijų bankų teikiamus paskolos, tarkime, medicininių tyrimų srityje ir e, ten vykdomi projektai užtikrina galimybę e, gražinti tam tikrą dalį paimtos paskolos e, uždirbto, uždirbtų pajamų pavydalu. Kolegė Ford. Keletas trumpų klausimų dėl aspektų, kurių labai supratau. Pirmame puslapyje jūs teigiate, kad e, kad yra pakankamai sudėtinga gauti paskolas dėl to, kad yra e, palūkanų dydis pakankamai didelis, kuris remiasi rinkos principais. Mano galva toks teiginys yra e, nelabai logiškas, nes e, palūkanos visą laiką nustato rinką. Taip pat matau iš tos informacijos, kad ketvirtadalis visų lėšų buvo panaudota vienoje valstybėje narėje ir kad kai dauguma projektų yra sukoncentruoti tam, tikram, tam tikrame ribotame valstybių narių skaičiuje. Ar yra kokių nors priežasčių objektyvių, kurios neleidžia kitoms valstybėms narėms teikti paraiškų gauti šią paramą? Ši parama e, steikiama visoms valstybėms narėms, prasidėjo viskas 2007 metais ir jeigu e, atidžiau pažvelgtumėte, tai projektai finansuojami 19 valstybių narių. Aišku, mes pageidautume visų 27, tačiau e, pirmas signalas tikrai yra teigiamas ir aš jo neigiamai nevertinčiau. Tai, kad Vokietijoje daugiausiai projektų yra finansuojami Mes negalime gilintis į e, šio reiškinio priežastis, galbūt galėtume padaryti tą asmeniškai, nes dabar trūksta laiko. Galiu paminėti Prancūzijos pavyzdį, joje taikoma panaši priemonė, kuri šiek tiek skiriasi, tačiau tai yra viena iš priežasčių, kodėl e, Prancūzija teikia mažiau paraiškų būtent paramai iš šios priemonės. E, nepamirškite, taip pat, kad e, iš Europos bendrijos biudžeto yra skiriamas 1 milijardas eurų ir tai yra garantinė suma, ji nėra panaudojama. Ir visos lėšos yra paimamos iš rinkos. Europos investicijų bankas tikrai neoperuoja valstybės arba viešojo sektoriaus lėšomis. Milijardas eurų yra skiriamas tik tai rizikai padengti. Ponas Eleris, techninio pavyzdžio klausimą turiu. Trilogo darybose mes buvome suformulavę tam tikrą laišką, kuriame yra numatoma išlyga panaudoti antrąją sumos dalį. Mes dėrėjomės dėl šios biudžeto eilutės, pos Buska, Čičister, Ježi Buzekas ir aš. Dabar mes turėtume kontroliuoti, kad biudžeto komitetas šių lėšų paprastai neskirtų dėl neapsižiūrėjimo, nes mes pareiškėme tam tikrą biudžeto išlygą, kuri, kuria buvo teigiama, kad po mm, vidurio laikotarpio peržiūros bus priimamas sprendimas ar skirti šią antrąją sumos dalį ar ne. Taigi iškyla techninio pobūdžio klausimas, kaip dabar turėtume elgtis. Pirmininkas, manau, kad mes turėsime šį klausimą įtraukti, aptarti su koordinatoriais ir įtraukti mūsų darbo tvarkę galbūt kito posėdžio. Ačiū už tai, kad atkreipėte dėmesį arba aptarsime su koordinatoriais atinkamą procedūrą. Jeigu dėl jos nesusitarsime, įtrauksime šį klausimą į darbo tvarkę. Ačiū labai, ačiū Erikai man, ačiū ponui Zultė. E, ir e, linkime viso ko geriausio. Ačiū labai. Kitas darbo tvarkės punktas yra efektyvaus energijos vartojimo planų peržiūra. E, Kolegai pranešėjui dabar teks nemažai darbo, nes pateikta daug pakeitimų, tai reiškia, kad sustumėjimas didelis, tačiau ir pranešėjo laukia nemažas darbas. Kolega Bensinai, jums žodis. Energieffektivitet og energibesparelser er jo den billigste og hurtigste måde at reducere både CO2-emissioner på, og vi øger også forsyningen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbė, nekal, nesileisiu čia į detalės, nes jau nekartą nagrinėjome šį pranešimą. Ir jūs visi žinote, kad efektyvus energijos vartojimas yra labai svarbus dalykas. Ir būtent dėl to, kad tai yra svarbus dalykas, buvo pateikta virš 400 pakeitimų. Tie pakeitimai yra susijęs su įvairi, įvairiais klausimais, su energijos trūkumu, uh, produktais, energijos tiekimu ir taip toliau. Taip pat buvo pateikta daug pakeitimų dėl e, atsiejimo ir energijos tiekimo sistemų. Taigi mes e, galime konstatuoti faktą, kad energi, energetikos rinka yra tam tikra prasme globalizuota ir yra įvairių požiūrių susijusių su efektyvaus energijos vartojimo tikslais. E, yra 17 pakeitimų pateiktų dėl pirmosios dalies. 7 iš tų pakeitimų norėtų, kad skaitikliai nebūtų privalomi. Atsiprašau, kad tikslai nebūtų privalomi. Taigi negalima tų tikslų apriboti. Europos liaudės partija yra už bendrijos tikslus, kurių reiktų siekti nesvarbu, ar jie privalomi ar ne. Ir EPP frakcija galvoja, kad e, po to, kai komisija atliks įvertinimus, e, bus galima siūlyti individualius tikslus. Tai yra valstybės narės galės siūlyti savo tikslus. Taip pat yra dar ir nacionaliniai e, planai susijęs su efektyviu energijos vartojimu. Taip pat reikia nepamiršti riboto ES biudžeto ir kad jį reiktų kiek įmanoma geriau panaudoti. Toliau dėl trečiosios ir ketvirtosios dalių yra e, parengti kompromisiniai pakeitimai, juose yra kalbama apie energijos paslaugų direktyvą, toliau yra pakeitimų dėl pastatų. Aš siūlyčiau, kad mes kalbėtume tik apie e, viešojo sektoriaus pastatus, tai yra apie administracinius pastatus, mokyklas ir panašiai. E, čia jau galiu pasakyti, kad žalieji Aldė ir kiti norėtų, kad būtų kalbama absoliučiai apie visus pastatus. Taip pat yra minima eko, ekologinio dizaino direktyva, manau, kad siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, tai būtų tinkama priemonė. Taip pat yra kalbama apie tai, kad nuo 2020 metų turėtume pagaminti iki 41 gigavato per metus. Toliau 24 pakeitimas. Tai yra 24 pranešimo dalis, atsiprašau. Čia taip pat rengiame kompromisinį pakeitimą. Ir jeigu mums pavyks atrasti pažangaus finansavimo kelią, tai tuomet mes būsime daug pasiekę, yra galimybių investuoti, kad būtų galima siekti didesnio energijos taupimo ir darbo vietų kūrimo. Čia e, pakeitimus pateikia Alde ir socialistai ir žalieji, tačiau aš nesu tikras, ar gerai suprantu visus pakeitimus. Bet, aišku, yra ekspertai, kurie puikiai žino, kas yra tos žaliosios investicijos. Dėl jų buvo taip pat pateikta pakeitimų. Taip pat reikia nepamiršti ir ekonominių aspektų. Aš dirbu rengdamas kompromisus, nes manau, kad mes visi bendrai turėtume pasiūsti žinę, kad Europa tampa konkurencingesnė energetikos sektoriuje. Ir taip pat turime siekti pagerinti sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui. Taip pat aš pritariu tam, kad yra sakoma, kad išauks energijos kaina. Šiuo metu vyksta įvairios diskusijos dėl energetikos klausimų ir mes žinome, kad čia išsiskiria frakcijų nuomonės. Tačiau tikiuosi, kad mums pavyks suartinti savo pozicijas ir pasiūsti aišku signalą komisijai. Dėkoju, sako pirmininkas, yra visai lenorinčių pasisakyti. Pirmoji ponė Thompson. 2008, 2008 metų gruodžio 12 dieną parlamentas ir taryba balsavo dėl labai svarbaus sprendimo, tai yra patvirtino uh, atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvą buvo nuspręsta, kad 20 procentų e, viso energijos suvartojimo iki 2020 metų ES turėtų būti iš atsinaujinančių energijos šaltinių, siekiant užtikrinti energijos išteklių tiekimą. Kodėl šis sprendimas buvo toks svarbus? Tai buvo naujos energetikos politikos pradžia. Tačiau tai buvo vienas iš plačiausio masto ir didžiausio pimčių investicinių projektų ES, kuris kada nors buvo patvirtintas. Turime pripažinti, kad tie 20 procentų nėra e, kažkoks konkretus skaičius, tai yra tik tai tam tikro skaičiaus dalis. Todėl privalome e, nedidinti energijos suvartojimo, nešvaistyti energijos išteklių, naudoti juos tausiai, tam, kad e, energetikos direktyvos gyvendinimas e, kainuotų kaip įmanoma mažiau piliečiams. Tokia paprasta logika aš vadovaujuosi. Todėl dabar reikia patvirtinti energijos, taupaus energijos vartojimo direktyvą ir Aš nelabai suprantu, kodėl mes turime išleisti daugiau pinigų, siekiant užtikrinti energijos išteklių tiekimą, kodėl mes numatome privalomus tikslus atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvoje. Mes esame pakankamai patyrę ir puikiai suprantame, kas atsitinka, kuomet tokie tikslai nėra nustatomi 12 procentų e, energetinis e, efektyvumas buvo nustatytas, tačiau be konkrečių skaičių ir puikiai matome, kas po to įvyko. Aš esu iš Danijos ten nuo 1979 metų mes nesunaudojame per 30 metų daugiau energijos bendrais skaičiais kalbant, energijos suvartojimas visą laiką likdavo toks pats, nes kiekviena vyriausybė skirdavo energijos taupimui labai daug dėmesio ekonomika augo, tačiau daugiau energijos mes nesuvartojame. Todėl, manau, galėtume Europoje pasinaudoti Danijos patirtimi ir taupyti mūsų piliečių pinigus. Manau, kad energijos taupimas taip pat yra ir vienas iš būdų kovojant su energetiniu skurdu. Vienas kolega iš Vengrijos minėjo, kad nuojose valstybėse narėse 10 procentų E, skurdžiausiai gyvenančių gyventojų 50 procentų savo pajamų išleidžia būstų šildymui žiemos metu, taigi reikia nustatyti privalomus energijos taupimo tikslus, nes visa, visi kiti veiksmai nėra logiški. Ačiū. Pone. Wow. Norėčiau padėkoti ponui Bensonui už atliktą darbą ir e, jis turėjo įvertinti 428 pakeitimus, tai tikrai didžiulis darbas ir norėčiau pabrėžti e, susitikimų su šešėliniais pranešėjais svarbą, kurie vyko iki šiol ir vyks dar po to iki balsavimo. Manau, kad daug dar ką galime nuveikti. Pradžia buvo gera, tačiau ne visas darbas dar yra atliktas. Ir per žalėją savaitę, kuomet neposėdžiausime, galbūt bus galima įsiaiškinti daugiau detalių. Noriu vieną klausimą iškelti, dėl kurio E, kilo daugiausiai ginčių tarp politinių frakcijų, tai yra tie privalomi tikslai, tačiau manau, kad e, kai kurios frakcijos turėtų juos palaikyti. Tačiau manau, kad taip pat yra nemažai dalykų, dėl kurių visi sutarėme. Ponas Benson minėjo apie viešosios paskirties pastatų svarbą. Tokiu būdu būtų galima sukurti tam tikrą rinką, e, kurioje mažos vidutinės įmonės galėtų teikti energijos taupimo paslaugas. Mes turime bendrai kalbėti apie pastatus, nes jeigu to nedarysime, tai dar iki 2050 metų dabar esantis pastatai, šva, e, juose bus iššvaistoma labai daug energijos išteklių, taigi reikia kalbėti apie jų renovaciją ir atitinkamą pritaikymą energijai taupyti. Vienas rytis, dėl kurios visiškai pritariu išsakytoms mintims, tai yra pastatų apšiltinimo direktyva. Valstybės narės turėtų e, gauti galimybę pasiremti tam tikrą veiksmingą finansavimo schemą, kuri, e, kuria būtų užtikrinamas pastatų šiltinimas. Daug pataisų buvo teikiama dėl transporto. Manau, kad e, sugebėsime parengti išsamius kompromisinius pakeitimus. Ir dabar dirbame tą linkmę, kurie būtų naudingi ir pateiktų išsamius pasiūlymus komisijai tam, kad būtų užtikrinta, mūsų poziciją, kad komisija suprastų, ko mes pageidaujame ir taip pat paraginčiau komisiją pateikti tam tikrų pasiūlymų prieš vasario mėnesio vadovų tarybą, nes mes iš tikrųjų norime e, kad e, mes iš tikrųjų norime turėti galimybę įtakoti e, to vadovų tarybos susitikimo galutinius rezultatus. Panas Žadau. Ačiū, ponia pirmininkė, savo ruoštų aš taip pat norėčiau pabrėžti, koks puikus buvo bendradarbiavimas su ponu Bensinu ir tikiuosi, kad tokia dvasioje tą bendradarbiavimą ir tęsime, tačiau jau kelias savaitės noriu pabrėžti, kad vyksta tas konstruktyvus bendradarbiavimas, tai yra labai teigiamas dalykas. Aš manau, kad e, kolegos iš socialistų ir liberalų frakcijos jau puikiai pristatė vykstančias diskusijas, dėl kai kurių klausimų e, požiūriai skiriasi, pavyzdžiui, dėl tų privalomų energijos taupimo tikslų. Ponas Bensin kreipė dėmesį Europos liaudės partijos poziciją. Jis kaip pranešėjas, mano nuomonė, turėtų įvertinti E, galimus kompromisinius pakeitimus, juos suformuluoti, e, atitinkamai prognozuodamas, kokio palaikymo jie gali susilaukti. Kokia prasme yra tokių e, savo iniciatyvos pranešimų? Tai nėra reglamentai ir jų paskirtis yra pasiūsti atitinkamus politinius signalus. Mes žinome, kad vasario ketvirtą dieną šiais klausimais vyks svarbus e, aukščiausio lygio susitikimas, taigi mes turėtume nustatyti tam tikrus terminus, nustatyti tam tikras e, perspektyvas, kuo daugiau terminų bus, tuo daugiau bus galima imtis veiksmų, kad iki vasario ketvirtosios būtų pateiktas atitinkamos iniciatyvos energijai taupyti ir kad valstybių vyriausybių vadovai jau galėtų e, atitinkamai pasiremti mūsų pasiūlymais teiktų iki 2011 vasaros e, priimti atitinkamus sprendimus. Manau, kad šiame pranešime daug dėmesio turėtų būti skiriama pastatų e, energetiniam veiksmingumui. Tačiau, mano nuomonė, pana Bensino pasiūlymuose trūksta tam tikrų uh, platesnio užmojo aspektų, kuomet kalbama, kad iki 2020 metų turėtų būti pastatai e, paversti atitinkamai taupančiais energiją. Aš manyčiau, kad e, E, prieš vadovų tarybą mums reiktų stipresnių politinių signalų ir kad iki 2040 visi pastatai turėtų būti taupantis energiją. Kolarska Bobinsk. Dėkoju. Šio pranešimo dėka mes galėsime pasiūsti signalą, bet iš tiesų neturėkime iliuzijų, mes negalėsime renovuoti visų pastatų. Uh, Manau, kad mūsų tikslai yra tikrai labai ambicingi, tačiau jie yra neįgyvendinami. Ir tai yra jau seniai aišku ir netgi užfiksuota raštu. Šiandien ryte mes patvirtinome bendrą poziciją dėl privalomųjų tikslų ir manau, kad mes turime laikytis tų dokumentų, kurie buvo patvirtinti šiandien ryte vieną pranešimą keičia kitas pranešimas ir galiausiai mes juos sujungiame į paketą. Ir manau, kad mūsų komitetas turėtų dėl viso šito paketo kal... turėti vieną nuomonę, nes iš tiesų būtų labai keista, jeigu viename pranešime būtų nus... priimtos kažkokios tai nuostatos, kurios būtų. E, paneigiamos kitame pranešime, ypač kalbant apie tikslus. Aš norėčiau paprašyti, kad mes rastume vieningą poziciją ir pasiūstume vieningą signalą, ypač turint omenyje tai, kad dėl visų šių pranešimų mes e, kalb, diskutuosime vasario mėnesį, kai bus ruošiamasi e, ministrų tarybai. taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad nėra bendros procedūros, kaip būtų galima išmatuoti efektyvumą energijos vartojimo. Taigi taip pat nėra galimybės ir išmatuoti rezultatų, ar, ar tikslai yra pasiekti. Taigi manau, kad mes neturime kalbėti apie kažkokius tuščius principus. Dėkoju toliau ponas Šimanskis. Dėkoju ponė pirmininkė. Mūsų frakcija pritarė ne tik procedūrai, kurią siūlo pranešėjas, bet ir džiaugiasi rezultatais. Aš šiandien ryte panagrinėjau kompromisinius pakeitimus ir uh, manau, kad mes galime pritarti pranešimo, pranešėjo pozicijai. Kompromisas dėl privalomų tikslų iš tiesų yra labai geras, nes čia yra atsižvelgiama į tam, konkre, tam tikrus konkrečius dalykus ir e, tačiau kita vertus yra siūlomi sprendimai, kurie nepasiūlys tikrų pokyčių, nepagerins situacijos. Tačiau yra taip pat ir kitų priežasčių, kai mes kalbame apie vieną procedūrą visoms valstybėms narėms, mes susidurėme e, su tokia rizika, kad energijos efektyvumo kaštai bus neproporcingai paskirstyti valstybėms narėms, nes jau dabar valstybių narių situacija yra skirtinga. Ir todėl kompromisinis pakeitimas, kuriame yra septintas, kuriame kalbama, kad reikia atsižvelgti kiekvienos valstybės narės situaciją, yra tikrai teisingas siekiant sąžiningų, tinkamų sprendimų ir e, būtų svarbu, kad kaštai būtų padalinti taip pat teisingai. Taip pat palaikome ir kitus kompromisus, kompromisinius pakeitimus. Ypač kalbant apie viešo sektoriaus pastatų renovavimą ir tam tikrų rodiklių taikymą, kalbant apie 14 kompromisą. Taigi mes pritarėme šiems kompromisiniams pasiūlymams. Dėkoju. Toliau. Sku... Toliau kolegas Kolavakis. Ačiū pirmininkė. Aš noriu paremti pranešėją dėl privalomų tikslų. Tai yra labai svarbus klausimas. Paprastai mes apie tai nekalbame, tai kad energijos vartojimo efektyvumo srityje Mes susidurėm ne tik su klimato kaitos problema, energijos saugumu, bet taip pat ir rinkos e, nesėkmėmis, rinkos nepajėgumu. Kai kalbame apie pastatus įvairius, jie nėra veiksmingi ekonominė prasme. prasme. Netgi jeigu neiškiltų klimato kaitos problemų arba energijos saugumo problemų, vis tiek tas klausimą reikėtų spręsti. Taip pat mes turime ginti darbo vietas energijos vartojimo efektyvumo srityje. Galbūt reikėtų privalomus tikslus iškelti dėl saulės energijos baterijų, dėl kitų dalykų. Ir nes priešingo atveju visos darbo vietos persikels į Kiniją. Dėl to privalomi tikslai, kalbant apie energijos vartojimo e, efektyvumą, mes turime ginti tas darbo vietas, kurios būtų užtikrintos čia Europos Sąjungoje. Yra daug priežasčių ekonominio, aplinkosauginio ir e, energijos apsirūpinimo saugumo klausimai. Ir jie būtent ir verčia mums priimti privalomus tikslus. Šiuo metu turime privalomus tikslus dėl atsinaujančios energijos, tačiau neturime privalomų tikslų, kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, o tai yra visiškai neprotinga. Ačiū. Thank you, Chairman. Vidal Quadras. Ačiū pirminkė. Kaip ir mes visi, aš atidžiai perskaičiau kompromisinius pakeitimus, kuriuos pasiūlė mūsų kolega Benson, mūsų pranešėjas. Ir pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai padėkoti jam ir šešėlėms pranešėjams už tą e, rūpestingą, kruopštų darbą pastarasis savaitės. Keletą žodžių norėčiau pasakyti. Vieną iš jų, vieną iš, iš jų idėjų išdėstė ponia Thompson, jinai buvo logiška. O kitas dalyką mums pasiūlė kita, kitas kolega. Apie ambicijas, apie ambicingus siekius. Aš pritariu tam, nes siekiant mūsų uždavinių, kaip Europos parlamentas, mūsų siekiai turi būti suderinami su tikrove, o logika, europinė prasme, ši logika turi daugybę aspektų. Turime finansinio stabilumo logiką, turime aplinkosauginę logiką, turime technologijos pažangos logiką, taigi yra daug įvairių rūšių logikos. Ir aš manau, kad mes neturime Įsivaizduokite, kad turime logikos monopolį. Būkime ambicingi, tačiau visuomet derinkime tas ambicijas su tikrovė. Taip pat laikykimės logikos, tačiau atsižvelkime į tai, kad mūsų logika turi daugybę aspektų ir mes neturime logikos monopolijos. Pateikęs tokius įspėjimus, taip galime juos pavadinti, aš taip pat noriu pasidžiaugti darbų pateikiant kompromisinius pakeitimus. Pavyzdžiui, SCHP tai yra e, termofikacinio šildymo ir centrinio šildymo schemų. Taip pat aš e, pritariu pastatų renovavimui siekiant veiksmingesnio energijos panaudojimo. Ir taip pat aš pritariu kompromisiniam pasiūlym, pateik, pakeitimui dėl pirmos pastraipos. Pirmiausia dėl to, kad šis pasiūlymas yra ambicingas. Čia yra apimtas ir vertinimas įgyvendinimo ir taip pat kalbama apie trumpalaikės pastangas Ir taip pat čia yra numatomi konkretų žingsniai siekiant energijos vartojimo efektyvumo. Ir tuos visus dalykus reikėtų apsvarstyti iki 4 vasario vyksiančio viršūnių susitikimo. Ši pastraipa yra taip suformuluota, kad čia paliekama labai daug laisvės visiems elgtis gana laisvai. Aš manau, kad veiksmų planas turėtų mums duoti labai aiškės būtinas gairias, kaip, ką ir kada mes turėtumėm spręsti, norėdami pasiekti savo tikslus, tai yra padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 procentų iki 2020 metų. Individualių tikslų paminėjimas čia mums suteikia reikiamą lankstumą. Taigi čia turime platų spektrą galimybių. Dar yra vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Energijos vartojimo mažinimas, norint pasiekti energijos vartojimo efektyvumą, yra labai rizikingas požiūris energijos vartojimo efektyvumas negalime pasiekti daugiau, mažiau suvartojami. Būkime atsargus. Tai yra labai svarbi samprata. Jeigu noriu pasiekti konkurencingos rinkos, mums reikia siekti energijos vartojimo efektyvumo, tačiau mes negalime mažinti vartojimo, nes galime sulaukti prieštaringų rezultatų. Būkime atsargus. Mes neturime taptis ideologinių įsitikinimų įkaitais. Mes negalime įkliūti į tam tikrus filosofinius mąstymus. Europa yra konsensusas, yra sankaupa įvairių interesų ir to nepamirškime. O šis pasiūlymas būtent apie tai ir kalba. Tai yra pasiūlymas dėl konsensuso, dėl bendros nuomonės. Taigi, šis pasiūlymas yra racionalus. Kolaska Bobinska pranešime, bet tai irgi kalbam. Taigi mes neturime patys savo prieštarauti, kalbant apie atskirius pranešimus. Jeigu mes taip elgsimės, tai žmonės į mus rimtai nežiūrės. Taigi faktiškai mes jau pasirinkome šį modelį, šį pasiūlymą ir vienintelis dalykas, kurį mes galime dabar daryti, tai yra siekti mūsų prisimtų tikslų. Dėkoju. Toliau kolega Piper. Dėkoju, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę nutarėme, kad įmonės turėtų mokėti 60 60 procentų dydžio nuo vidutinės algos vidutinį atlyginimą. Dabar mes norime e, liepti įmonėms sutaupyti 20 procentų energijos. Taip pat dar paprašykime jų, kad sukurtų 20 procentų daugiau darbo vietų ir tada galėsime jaustis labai teisingi šiame pasaulyje. Bet tai juokai, manau, kalbant rimtai, manau, kad mes jau peržengėme tam tikrą ribą. Kalbėdami apie tuos procentus, mes matome, kad tie procentai yra susijęs su tam tikrais kaštais ir e, pas, pasiekmes matome, e, e, kalbėdami apie tuos sunkumus, su kuriais susiduria, pavyzdžiui, e, žemesnio socialinio sluoksnio šeimos mokėdamos e, sąskaitą už elektros energiją. Pone Bobinska yra teisi, mes kalbėjome apie energetikos strategiją iki 2020 metų ir toje strategijoje yra daug įvairių kūrybinių galimybių. Tačiau man esminė tema yra tai, ko mes siekiame savo tikslais. Nes iki šiol mes neįvertinome, ar apskritai nacionalinėje teisėje yra įgyvendinamos visos direktyvos susijusios su efektyviu energijos vartojimu. Mes e, siūlome daug europinių galimybių ir nebaigę kurti teisės aktų siūlome naujas galimybės. Yra daug įvairių galimybių, jos yra minimos ir šiame pranešime, tačiau man atrodo, kad svarbiausia būtų tai, kad mes e, išnaudotume tą kūrybingumo potencialą ir negriežtintume teisės aktų. Dėkoju toliau kolega Gyrek. Dėkoju ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau išsakyti savo poziciją dėl kolegos Bensen pranešimo. Visų pirma, aš palaikau požiūrį, dėl to, kad reikia atsižvelgti į valstybių narių situaciją. Šią problemą reikia spręsti, atsižvelgianti tai, kaip yra išsivystę valstybės narės. Toliau dėl pastatų. Galbūt kolegos iš vakarų valstybių nelabai tiksliai įsivaizduoja, uh, kokia yra situacija naujose valstybėse narėse, tokiuose kaip Lenkija, Slovakija, Rumunija. Tose valstybėse yra didžiuliai gyvenamųjų kvartalai, blokinių namų kvartalai, kuriuos iš tiesų galima puikiai renovuoti ir um, sutaupyti e energijos. Tai iš tiesų yra labai dėkinga užduotis ir galbūt tai mes dar turėtume patikslinti šiame pranešime. Ponios ir ponai, didžiausias potencialas kalbant apie efektyvų energijos vartojimą, e, slypi technologijose. Yra techninis energijos vartojimo efektyvumas ir yra ekonominis efektyvumo aspektas. Manau, kad dauguma kolegų kalba apie tą antrąjį aspektą. Tačiau manau, kad turime nepamiršti būtent tų techninių aspektų. Tai yra, mes turime kalbėti apie tai, kiek pirminės, koks pirminės energijos kiekis tampa e, suvartojama energija. Ir kalbant apie šį techninį aspektą, galiu konstatuoti, kad e, klimato kaita ir energetika vaidino svarbu vaidmenį praėjusioje kadencijoje, ypač Deivis, kalbant apie Deivis pranešimą ir apie e, anglės surinkimą ir saugojimą. Tačiau e, kol kas yra kalbama, e, kol kas yra blokuojamas anglimi gristos energijos gaminimas. Todėl aš norėčiau kreiptis į jūs ir paprašyti jūsų atkreipti į tai dėmesį, nes mes juk e, tarsi konsultuojame su komisija. Toliau norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kolegė Thompson. Iš tiesų, energijos trūkumas yra svarbus reiškinys. Pavyzdžiui, mano šalyje 40 procentų vidutinės šeimos išlaidų sudaro e, kaštai, kur energijos kaštai, tai yra ne 10 procentų kaip išsivyščiusiuose vakarų Europos valstybėse, bet 40 procentų. Dėkoju. Toliau um, ponas Nistelroj. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už dokumentą, kurį nagrinėjame ir, ir manau, kad mes dabar tarsi pradedame tokią naują mūsų darbo etapą Ir čia mes turime kalbėti apie tas priemonės, e, kurias galėtų geriau įgyvendinti ir valstybės narės. Tai yra, mes turime įtraukti ir valstybės narės. Aišku, dauguma kriterijų yra pakankami, tačiau jeigu mes pasižiūrėsime į tai, e, kokius e, efektyvaus energijos vartojimo planus pateikia valstybės narės, tai iš tiesų matome, kad trūksta komunikacijos tarp valstybių narių ir komisijos. Manau, kad vietoj to, kad e, nagrinėtume tuos individualius valstybių narių planus, mes turėtume gerinti tą komunikaciją, turime siekti bendrijos vieningo požiūrio. Ir manau, kad būtent kalbant apie bendrijos planą, čia galėtume pasinaudoti inovacijomis ir technologijomis, nes iš tiesų dar yra labai daug neišnaudotų galimybių. Tačiau jeigu mes tik tai nustatysime privalomus kriterijus, to nepakaks. Dėkoju, kolega Benson, ar norite dar pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta? Ačiū, pirmininkė. Kaip visi girdėjome, Iškelta daug klausimų, daug įdomių komentarų pateikta. Ir mes dirbsime intensyviai ir toliau. Ir iš savo pusės aš padarysiu viską, kas įmanoma, kad rasti bendrą sprendimą, nes tai labai svarbus klausimas visai Europai. Čia kalbame apie ES konkurencingumą ateityje ir taip pat apie būtinybę kurti darbo vietas. Aš klausiausi ir mes bandysime rasti sprendimą iki kito posėdžio įtre komitete. Ir taip pat iki kito posėdžio turėsime susitikimų su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Pirmininkas. Linkiai sėkmės. Dabar norėčiau paskelbti kitą darbo tvarkės punktą. E, tiesa, dėl šio pranešimo tvarkaraštis jau yra žinomas, jau pakeitimai buvo pateikti. E, balsuosime atitinkamai. Toliau kitas darbo tvarkės punktas - valstybės pagalba nekonkurencingo anglių kasyklų uždarimui palengvinti. Pranešėjas yra kolega Žado, taigi jam ir suteiksiu žodį, prašau. Dar vieną sekundę. Pamiršau paklausti, ar komisija turėtų ką nors pasakyti dėl e, energijos saugumo, tiksliau energijos e, taupimo. Taigi, pats prašau, pono Žado, dar, pono, dar komisijos atstovams teiksiu žodį. First of all, thank you very much. Pirmiausiai, ačiū už šį pranešimo projektą. Komisija jį labai įdėmiai analizuoja. Dauguma pasiūlymų atitinka komisijos poziciją. Taip pat svarbu pažymėti, kad labai tinkamu laiku pranešimas yra rengiamas, nes Tokiu būdu turėsime galimybę teikti pasiūlymus dabar rengiamam e, energijos taupimo planui. Taip pat e, reikia turėti omenyje, kad šie klausimai bus svarstami vadovo taryboje vasario pradžioje ir timiausių laikų komisija pateiks savo pirmąjį pasiūlymą dėl energetikos strategijos iki 2020 metų, kuriame atsispindės energetinio veiksmingumo aspektai ir kitos energijos politikos strategijos detalės. Ačiū, komisija laukia gautinio pranešimo varianto ir atitinkamų pasiūlymų strategijai. Pirmininkas, ačiū, atsiprašau, kad nesuteikėm žodžio anksčiau, dabar žodis suteikiamas ponui Žado. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau trumpai priminti, kad vyko diskusijos šią temą buvo surinktas šešėlinių pranešėjų labai konstruktyvus susitikimas. Mes taip pat bendraujame elektroniniu paštu, diskutuojame, pasitelkę elektroninį paštą. Manau, kad galime pašalinti tam tikrus, spręsti tam tikrus nesusipratimus. Komisija pateikė savo pasiūlymą. Mes kalbame apie valstybių paramą nekonkurenc... uždarant nekonkurencingas e, akmens anglės e, kasimo įmonės ir norime atitinkamai pakeisti komisijos teikiamą pasiūlymą. Pirmasis nesusipratimas, kurį reikėtų išspręsti, mano nuomonė, yra susijęs su tuo, kad reglamente nesiūloma uždaryti akmens anglės kasyklų arba akmens anglį deginančių elektros e, jėgainių. Kalbama tik tai apie nekonkurencingų akmens anglės kasyklų uždarimą. Ir e, čia turima omenyje 3 milijardai eurų, kurie numatyti Vokietijos ir Ispanijos įmonėms, kurios buvo nuo 95 metų remiamos valstybių narių ir nuo 95 metų anglimi kūrenamos elektrinės pagamina tik tai 10 procentų vis, visos Europos elektros energijos ir šios e, akmens anglės kasyklos, pavyzdžiui, Ispanijoje konkuruoja su atitinkamomis kasyklomis Lenkijoje, kuriuose kasama anglis yra pigesnė. Kalba eina čia ne apie konkrečių kasyklų uždarimo planą ir turime išspręsti šį nesusipratimą. Reglamente taip pat nėra svarstomas veiksmingų technologijų E, akmens anglės kasimo technologijų klausimas. Reglamente svarstamas tik galimybės palengvinti nekonkurencingų kasyklų uždarimą. Kaip jau minėjau, remdamasis ankstesnėmis diskusijomis, aš e, teikiau savo atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Kitas e, klaidingas įsivaizdavimas yra teigiama, kad e, reglamentas galėtų būti susijęs su parama investicijoms. Turime aiškiai pasakyti, kad reglamente apie tai nekalbama. Tai yra apie tai, kad valstybės narės turėtų investuoti į E, akmens anglės kasyklų infrastruktūrą. Kalbama tik apie tai, kad kaip palengvinti sąlygas uždaryti tokias nekonkurencingas e, kasyklas. Komisija siūlo daugiau nei 2000 įvairių e, socialinių priemonių palengvinančių tokių kasyklų uždarimą. Iškyla klausimų, kaip turėtume elgtis su tais pramonės sektoriais, kurie patiria sunkumų Europoje. Tokie pramonės sektoriai, pavyzdžiui, yra tekstilės pramonė, akmens anglės kasyba. Turime įgyvendinti darbuotojų, pramonės regionų darbuotojų perkvalifikavimo projektus ypatingai anglės kasyklų darbuotojų. Todėl turėtume pamastyti apie tai, kaip turėtume išvengti, kad šių kasyklų uždarimas netaptų mums e, socialinė, papildoma socialinė našta. Dar keletas minčių apie iki šiol vykusias diskusijas. Kartu su komisija, su komisija buvo pat, susitarta dėl kompromisinio pasiūlymo. Tuo tarpu kolegos iš žaliųjų frakcijos siūlo nuo 2010 pradėti taikyti šią sistemą, investuoti į darbuotojų perkvalifikavimą, į restruktūrizacijos projektus. Tai kompromisis pasiūlymas, kuriam sunkiai pritarė komisija. Mes Šiandien kalbame ne apie strategiją artimiausiems dviems dešimtmečiams, tačiau kalbame apie tai, kaip palengvinti nekonkurencingų kasyklų uždarimą. Tai yra kompromisinis pasiūlymas, kurį turime nagrinėti. Ir remdamiesi šiuo pasiūlymu, galbūt e, netgi bus pasiekta, kad po 2010 apskritai neliks jokio reglamento. Mes e, skirime labai didelį dėmesį darbuotojų perkvalifikavimo planams, investicijoms į atskiras pramonės šakas, pavyzdžiui, energijos, e, energetikos pramonė į ateitį orientuotą energetikos pramonę. Taip pat siekiame, kad būtų vadovavimuose principų teršėjas moka ir e, siekiame, kad nebūtų teikiama biudžeto parama toms įmonėms, kurios uh, turi ir konkurencingai, valdo konkurencingai dirbančias kasyklas. ir nenorime kompensuoti skirų įmonių vienose šakose patiriamos žalos, jeigu jos gauna pelno kitose savo veiklos rytise. Pone Riera, Madurėl klaus pirmoji dabar. Pone pirmininkė, gal visų pirma suteikite žodį šešėliniams pranešėjams. Taip, sako pirmininkas, prašau. Doamna Țicău, pentru că de fapt dânsa este raportare din umbră, se scuze pentru... Aš dabar uh, atstovauju poniai Tikau, kadangi yra šešėlinė pranešė ir jos nėra, tai aš jos mintis dabar jums pertiksiu. Anglės gavyba yra labai svarbi energetinio mikso sudėtinė dalis vidutiniškai yra Europoje 30 procentų naudojama akmens anglis elektros energijos, tiksliau elektros gamybai, Vokietijoje net 40 procentų. Visoje sistemoje dirba 80 tūkstančių darbuotojų ir e, ši pramonės šaka yra labai svarbi atskiriems regionams. ES importuoja 160 tūkstančių tonų akmens anglės elektros gamybai, 25 tūkstančius tonų importuoja kitokios rūšės anglės. Todėl ES privalo užtikrinti pakankamas anglės E, gavybos apimtis, tam, kad patenkintų savo poreikius. Elektros energijos gamyba deginant anglį turėtų sumažėti 20 procentų, taip pat atitinkamai turėtų būti sumažintas darbo vietų skaičius 200 tūkstančių ir 2003 parama anglės gavybos pramoniai siekia 6,4 milijonus eurų, o 2009 sumažėjo iki šiek tiek daugiau nei 2 milijardų eurų. E, turime uždaryti nekonkurencingas kasiklas tam, kad kitos liktų konkurencingos, konkurencingomis ir e, gaudamos e, valstybinę paramą jos gali e, įdėkti naujoviškesnės technologijas, tačiau tas procesas trunka ilgą laiką. Tam, kad būtų modernizuotos anglės kasyklos, turėtų būti sumažinamas paramos apimtis nuo 33 iki 10 procentų. Ir padidint, prailgintas uždarimo laikotarpis nuo 13 iki 22 metų. Pat perinamas laikotarpis turėtų būti sumažintas nuo 15 iki 14 mėnesių. Turėtume dėmesį skirti ne kasyklų uždarimui, tačiau jų konkurencingumui didinti. Aš nelabai supratau, kuo komisija grindžia savo požiūrį, kad 2026 e, metais gruodžio 31 dieną turėtų nustoti galioti atitinkamas reglamentas. Dabar ponia Rijera Madurėlį žodis teikim. Dėkuoju, ponia pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Tarsi sėdžiu ant dviejų kėdžių, nes priklausau tiems, kurie mano, kad terminas uždarimo turėtų būti pailgintas mažiausiai iki 2010 metų, o geriau dar būtų, kad jis būtų 2022 metai. Ir taip aš manau dėl to, kad tokiu būdu mes galėtume išvengti neigiamų socialinių ekonominių pasiekmių tiems regionams, kuriuose yra tos e, akmens anglies kasyklos ir, ir juose dirba daug žmonių. Taip pat yra ir ekologinės priežastis. E, konkurencingumas yra labai svarbus dalykas, jis yra svarbus ir komisijai, todėl pagrindinis jos argumentas ir yra tas konkurencingumas, tačiau man atrodo, kad čia būtų labai svarbu kalbėti ir apie darbo vietas, kurios bus prarastos ir uh, kokį skurdą sukels tokių anglės kasyklų uždarimas, jeigu tas anglės kasyklas reiktų uždaryti 2014 metais, tai tuomet tose regionuose, ne, tiems regionams nebūtų pakankamai laiko perkvalifikuoti e, anglės kasyklų darbuotojus. Toliau kitas dalykas yra labai svarbu pabrėžti, kad reikalingas darbuotojų perkvalifikavimas. Taip pat būtų labai svarbu e, kalbėti apie tai, kad nekonkurencingas anglies kasiklas reiktų paversti konkurencingomis, kad e, jos atitiktų e, socialinius ir ekonominius standartus ES anglies pramonės. Kitas svarbus aspektas yra susijęs su investicijomis į technologijas, ypač kalbant apie nemodernes anglės kasyklas. Aš norėčiau pateikti savo pakeitimą. Dėkoju. Mm. Toliau kolega Gyrek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tris pastabas ir užduoti klausimą komisijai. Visų pirma, e, Europos komisija norėtų pasinaudoti tuo faktu, kad e, anglių, anglies reglamentas baigs galioti ir čia yra pasitelkiamas e, neteisingas argumentas, CO2 emisijų argumentas ir e, grįzdama šiuo argumentu komisija siūlo uždaryti anglės kasiklas. Tai yra neteisingas elgesys. Taip pat e, komisija skatina tai, kas sukels neteisingą konkurenciją. Aš nežinau, kodėl, e, pavyzdžiui, komisija negali padidinti muitų mokesčių anglės e, importų iš trečiųjų šalių. Tokiu būdu mes padėtume savo anglės pramoniai. Na ir trečias dalykas - pirminių investicijų e, trūkumas E, yra susijęs su didelė, didelėmis katastrofomis. Ir kaip tik šiandien įvyko didelė nelaimė vienoje anglės kasykloje Lenkijoje, yra žuvusiųjų. Ir iš tiesų e, mes negalime kalbėti apie saugumą šioje srityje. Todėl yra svarbu kalbėti ne apie e, anglės kasyklų uždarimą, bet apie pagalbą joms, kad jos taptų konkurencingesnės. Dėkuoju toliau, ponas Piper. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pranešėjas kalbėjo apie kai kurias klaidas susijusias su diskusijomis. Aš dar pridursiu vieną klaidą. Kodėl komisija neatsižvelgia į nacionalinius anglės pramonės kompromisus, kodėl ji tiesiog numatė 2014 metus kaip galutinį terminą, E, ta priežastis yra susijusi tikriausiai ne su konkurencingumu, nes e, ta dalis, kurią sumoka anglės pramonė, yra tokia nežymi, kad čia negalime kalbėti apie e, konkurencingumo iškraipimą. Man kyla klausimas, kas atsitiks tada, kai mes uždarysime anglės kasiklas, juk tada įvešime e, anglį iš Kinijos ar kitų e, valstybių. Jeigu bus priimtas sprendimas 2014 metais uždaryti anglės kasiklas, tačiau anglės perdirbimo įmonės dar dirbs 10 metų, tai tuomet mes susidursime su e, aplinkosauginės katastrofos rizika. Ir manau, kad 2014 e, metai yra ta klaida. Todėl aš kalbėčiau apie 2018 metus, e, regionų komitetas e, siūlys 2020 metus. Aš manau, kad reikia palikti atviras ir kitas galimybės. Aš pats gyvenu 10 e, km nuo anglės kasyklos. Iš tiesų, ta anglės kasykla nėra konkurencinga. Tačiau gali būti, kad, pavyzdžiui, po kelių metų bus investuotojas, kuris susidomės tą anglės kasyklą ir sakys, aš padarysiu taip, kad ši anglės kasykla bus konkurencinga ir man, mano energetikos koncernui, tai bus didelė galimybė. Tai tuomet mes pagal Europos teisę turėtume e, bent jau suteikti pirminės investicijas, kad būtų galima padėti, e, paskatinti tokius investuotojus, kad jie norėtų investuoti į e, nekonkurencingas kasyklas. Todėl manau, kad iki 2020 metų privatus investuotojai tikrai turėtų daugiau galimybių kažką nuveikti. Dėkuoju, ponas Matulevič. Panie Przewodniczący. Marcinkiewicz. Pone pirmininkė, 2010 metai yra pagrindinis tarybos, paskutiniai tarybos reglamento galiojimo metai, siekiant pagerinti nekonkurencingų kasyklų konkurencingumą. Labai sunku yra tą nekonkurencingumą apibūdinti dėl įvairių rinkos pokyčių, įvairių socialinių, visuomeninių pokyčių, Aš pats kilęs esu iš regiono, kurio ekonomika remiasi aglens, akmens anglės gavybą ir labai daug elektros energijos pagaminama deginant anglį. Iš Europos parlamento 2007 metų atitinkamų sprendimų matome, kad akmens anglis ir toliau bus labai svarbi užtikrinant energijos tiekimą ir per 40 metų anglės gavyba netgi padvigubės ir e, bus didesnė nei gamtinių dujų ir naftos e, kartu sudėjus. Europoje sunaudojama daugiau nei 480 milijonų tonų atmens anglės, nepaisant to, kad yra uždaromos kasyklos ir daugiau energijos išgaunama iš atsinerginančių šaltinių per artimiausius 20 metų, atmens suvartojimas neturėtų mažėti. Pavyzdžiui, jeigu ES bus iš, iškasama mažiau anglės, bus daugiau jo importuojama, todėl manau, kad pirminės investicijos turėtų būti skatinamos Modernizuojant kasyklas reikia dėkti naujas kasybos technologijas, kurios užtikrintų energetinį stabilumą valstybėse narėse ir leistų pasiekti plataus užmojo tikslų iki 20 metų. Manau, kad reglamentas, kurį dabar aptarėme, turi būti aptariamas taip pat ir turint omenyje, kad nemaža dalis valstybių narių savo ekonomiką paremė anglės gavybą ir 2007 metų tarybos nutarimai nutarimuose kalbose, kad valstybės narės yra savarankiškos užtikrindamos savo energetinį stabilumą ir jeigu valstybės narės bus verčiamos sumažinti agmens gavybos apimtis, tai gali kilti grėsmė jų energetiniam saugumui. Taip pat mes privalome numatyti atitinkamą perinamą laikotarpį prisitaikymą visuomeniai bei piliečiams. Todėl valstybė privalo iki 2030 metų e, prisimti tam tikrą su tuo pereinamojo laikotarpiu susijusių lėšų dalį, uždarant nekonkurencingas kasyklas 2020 metai turėtų būti paskutinis galutinis uždarimo terminas. Noriu pabrėžti, kad per šešėlinių pranešėjų sustikimą, kuriame buvo aptarimi šie klausimai, kreipiu dėmesį į tai, kad e, akmens anglis yra susijusi su tokiu dvilypiu mąstymu. Jis, siejam, e, jis siejamas su kasyklomis, pirmiausiai su idėja jas uždaryti Taip mes siekiame, kad būtų apriepti visi aspektai, o ne vien tik tai kalbama apie uždarimą. Taigi mes siekime, kad ne tik žodžių tie aspektai būtų aptariami, tačiau ir raštu. Ačiū kolega Hatsimarkakis. Pirmiausiai dėkoju pranešėjui už tai, kad pakvietė šešėlinius pranešėjus pasikeisti nuomonėmis. Niekas neabejoja kad anglės kasyklos, kurios yra nekonkurencingos, turi būti uždaromos. Reikia tokiu požiūriu remtis ir tik tai kelti klausimą, kada turėtume nutraukti paramos mokėjimą. Komisaras Almūnė, kuris yra atsakingas už konkurencingumą, numatė 20 metus kaip subsidijų mokėjimo pabaiga, parodo, kad klausimas yra ne ekonominio, bet politinio požiū, pobūdžio ir komisijos narių kolegija tokios e, nuomonės laikosi priešingai nei komisijos pirmininkas. Padėtis yra tokia, kad su kai kuriomis valstybėmis buvo po ilgų dėrybų susitarta Vokietijoje tas gautinis terminas yra 2018 metai ir aš kaip liberalas tikrai nesidžiaugiu tuo, kad valstybės parama bus, valstybės parama bus mokama tokį ilgą laikotarpį. Tuo tarpu daugeliu kasyklų yra taikomas perinamasis laikotarpis, o tai reiškia, kad sąnaudos po 2014 metų bus netgi didesnės nei. Uh, e, ta sistema, kuri buvo siūloma iki 2018 metų. To mes negalime paaiškinti savo piliečiams. Vokietijoje nebus modernizuojamos kasyklos, galbūt Lenkijoje taip, tai pagerins Lenkijos kasyklų konkurencingumą. Tuo tarpu Vokietijoje reikia turėti omenyje, kad mm, sustabdytas, e, uždarytos kasyklos ir toliau turės būti prižiūrimos, tai taip pat kainuos nemažai lėšų ir e, ta priežiūra turės vadovautis atitinkamomis taisyklėmis ir e, tos sąnaudos ir kaštai bus naudojami amžinybę. Prieš e, kelias savaitės mes visi džiaugiamės, kad e, Čilės kalnakasiai buvo po kelių mėnesių ištraukti į žemės paviršių po to, kai buvo užstrigę šachtoje. Ta technologija buvo sukurta Vokietijoje, kuri leido to pasiekti ir mes daugelį sričių pirmaujame pasaulyje, jeigu e, ir tos technologijos buvo sukurtos dėl to, kad buvo teikiama atitinkama valstybės parama. Ir tos technologijos tikrai yra šio laikinės modernios, todėl mes palaikome pasiūlymą pratesti finansavimą iš biudžeto subsidijų mokėjimą iki 2020 metų. Kolega Ramsdorf dabar. Ačiū pirmininkė, turime patikslinti savoką, kas yra konkurencingumas, kaip mes suprantame konkurencingumą. Tai nėra vienodai suvokiama savoka. Taip pat norėčiau paraginti, kad būtų galima padidinti supratimą, kas yra konkurencingumas e, visuomenės kontekste. O neatsižvelgti vien į finansinius dalykus. Antras dalykas. Mums reikia vengti lobistų susidūrimų, nes kai kurios iš šių priemonių gali sukelti tokius susirėmimus tarp lobistų. Norėčiau Vorkutos kasyklos uždarimo atvejį paminėti. Tai buvo praėjusio šimtmečio paskutiniam dešimtmetyje. Ir, ir tai buvo paskatinta naftos ir dujų lobistų. Tokiu pretekstu, kad tos kasyklos yra nekonkurencingos. O socialinės ir ekonominės pasiekmes buvo siaubingos kadangi nebuvo pasiūlyta jokių kitų darbo galimybių regione. Ir dėl tam tikrų klimato sąlygų e, visą tai sudėjus į krūvą labai išaugo nedarbo skaičius. Ir trečias dalykas, kas atsitiktų, jeigu mes, jeigu konkurencingumo kriterijų mes taikytumėm atsinaujinančioms energijos rūšims, nes visos atsinaujinančios energijos rūšis yra nekonkurencingos, jeigu mes taikysim tos pačius kriterijus. Todėl turėčiau pasakyti, kad čia yra taikomi dvigubi standartai. Šis sprendimas panadas dvigubai standartais. Taip pat vertėtų paminėti, kad tam tikros atsinaujančios energijos rūšis turi labai rimtų padarinių aplinkai, e, pavyzdžiui, vadinamos e, juoko dujos. Dar norėčiau pasakyti, kad reikėtų pradėti nuo to, jog reikia patiksinti pačią konkurencingumo savoką. Mes taip pat turėtumėm investuoti, kad būtų galima pagerinti šių anglės kasyklų veiklos rezultatus ir ypač čia pabrėžčiau žmonių darbo sąlygų pagerinimą. Ačiū. Dėkoju. Dabar, kad vėl nesuklyščiau, iš karto suteiksiu žodį komisijai. Atrodo, kad ponė Lemanje. Ar teisingai ištariau jūsų pavardę? Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė patikslinsiu kai ką dėl klausimų, kurie buvo užduoti dabartinis reglamentas, kuris yra taikomas anglės sektoriuje, baig, baigs galioti šių metų pabaigoje. Taigi, tai nėra šiaip savo komisijos iniciatyva, čia mes kalbame apie E, tekstą, kuris turėtų galioti nuo 2011 metų, tai yra apie naują dokumentą. Pranešėjas e, jau minėjo, kad e, nuo 2011 metų galios tam tikros taisyklės dėl valstybės pagalbos ir jos bus reglamentuojamas naujame tekste. Mes žinome, su kokiamis problemomis susiduria visas šis sektorius, todėl mes ir pateikėme pasiūlymą kaip galėtų atrodyti naujasis reglamentas, pagal kurį būtų reglamentuojama mūsų ateitis po 2011 metų. 2000 Yra numatytas tam tikras terminas dėl to, kad komisija mano, kad ji atliks peržiūrą. Taip pat e, buvo konsultuotasi su e, to sektoriaus atstovais ir komisija e, tuomet pateikė tokį kompromisinį terminą, būtų, kuris padėtų atsižvelgti į ekologinius e, ir socialinius aspektus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad valstybės pagalba anglės pramoniai yra e, pagalba, kuri, pavyzdžiui, neskiriama kad, pavyzdžiui, valstybės pagalba neskiriama val... E, atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Taigi, e, tokiu būdu atsiranda tam tikras iškraipimas. Vėl yra labai svarbu kalbėti, kad ta valstybės pagalba bus, e, e anglios kasyklų uždarimai bus teikiama tik tai pereinamojo laikotarpiu. Pirmininkas, aš turiu klausimą. Jūs sakėte, kad buvo atlikti tyrimai, tačiau e, tų tyrimų rezultatas buvo 2018 metai, o ne 2014. Norėčiau tiesiog pasitikslinti, nes girdėjau dvi skirtingas versijas. Euh, euh, Poveikio vertinime buvo numatytas terminas 2018 metai, tačiau kalbant apie ypatingą valstybės paramą. Čia buvo kalbama apie 2026 metus. Pone Žado, kalbėsiu trumpai, nes vienas klausimas buvo užduotas keletą kartų. Reglamentas yra susijęs su valstybės pagalba investicijoms. Ir komisi, šio komiteto nariai tikriausiai suvokia, kad ta valstybės parama yra parama investicijoms. Gal galėtume dar tai paaiškinti? Taip, tai yra susiję su valstybės pagalba nekonkurencingų anglies kasyklų uždarimui. Kol kas yra numatytas terminas 2014 m. rugsėjo 1 diena ir taip pat yra numatytos papildoma, pap, numatyta papildoma parama, kuri būtų galima skiriama 2000, iki 2026 metų. Čia yra tam tikras sąrašas pateiktas priedė, ten yra kalbama apie aplinkaus sauginių ir socialinių kaštų padengimą. E, priešingai dabar galiojančiam reglamentui šis naujasis reglamentas nenumato valstybės pagalbos investicijoms į mokslinius tyrimus. Tai yra priemonė, kuri yra numatyta šiame reglamente ir kuria niekarto nepasinaudojo valstybės narės. Dėkoju, ar pana Žado norėtų pakomentuoti. E, dabar neturiu užduoti, neturiu klausimų, norėčiau tik tai pasakyti tokį baigiamąjį komentarą. Išklausiau visų kolegų. Ir aišku, mūsų anglės kasyklų neturi pakeisti importuota anglis, kuomet uždaromos anglės kasyklos, valstybės įpareigoti E, nekompensuoti tos anglies importuojama anglimi. Ir aš esu ryštingai nusteikęs, kad mes negalime palikti likimo valiai visų ištisų regionų. Aš pats esu kilęs iš tokio panašaus regiono, kuris tapo tarsi dikuma, tokia pramoninė dikuma. Ir aš žinau, ką tai reiškia. Ir yra manoma, kad pramonė vystosi toliau, kad įmonės auga tačiau visuomet reikia galvoti apie e, valstybės lėšų potencialą. Ir kalbant apie tam tikras anglies kasiklas, jas iš tiesų reiks uždaryti ir tada reikės skirti atitinkamą valstybės paramą, kad būtų suteiktos e, perspektyvos tiems regionams. Dėkoju, sako pirmininkas, dėkoju visiems kolegoms uždėmesi ir linkiu gero vakaro. Pakeitimų pateikimo terminas, tiesa, kol nepamiršau, yra ketvirtadienis 12 valanda. Pakeitimus galima teikti tik anglų kalba. Ačiū.